Good morning. Empezamos la sesión. I, I will speak in Spanish. Rytas, aš kalbėsiu ispaniškai. Pradėsime posėdį. Na ir pirmiausia, darbotvarkė. Tvirtiname darbotvarkę, ar yra prieštaravimų. Panašu, kad ne, tuomet darbotvarkę laikome patvirtintą. Toliau antrasis klausimas. Turkijos šeimo pakeitimų svarstymas ir norėčiau iškart informuoti komitetą, kad balsavimas atidėtas. Ne, sako pirmininkas, ne Turkija. Pasaulinė strategija, šis klausimas yra atidedamas į kitą savaitę. Dėl jo balsuosime kitą savaitę. Pone Piri pasisakys, po to šešėliniai pranešėjai. Pone Kiri turėjo virš 500 pakeitimų sutvarkyti 47 kompromisiniai, 57 kompromisiniai pakeitimai buvo parengti, čia kalbama apie ES santykius su Turkija, skaitant ir bendradarbiavimą imigracijos srityje, teisinės valstybės principų dėgymo srityje ir pagrindinių laisvių srityje. Taip pat neraminanti situacija pietryčių, šalies pietryčiuose. Taip pat diskusijos ir dėrybos dėl Kipro suvienimo. Pone Piri, penkios minutės. Ačiū pirmininkė. Prieš pradedant antrą kartą svarstyti 2015 metų Turkijos ataskaitą, norėčiau pasinaudoti galimybę ir išreikšti užuojautą visi, visų nukentėjusiųjų šeimoms ir atimiesiems, turiuomenė sprogdinimus Ankaroje. Tikiuosi, kad kalbu visų mūsų vardu, sakydama, kad mes gedime kartu su Turkijos žmonėmis ir dar kartą esame, deklaruojame, kad esame pasiryžę kovoti su terorizmu. Dabar kalbant apie patį pranešimą. Pirmininkė, jūs puikiai apibendrinote trumpai šį pranešimą kartu su e, šešėliniais pranešėjais iš kitų frakcijų. Mes pastarosiomis dviejų, per pastarąsias dvi savaitės uh, aptarėme 545 pakeitimus ir 57, 47 kompromisus parengėme. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, nes galiausiai mums pavyko surasti bendrą liniją, kuri primtina būtų visoms politinėms frakcijoms. Pagrindinės išvados pranešime, pranešime, dėl kurio balsuosime šiandien po pietų ir kaip yra išdėstyta 37 kompromisiniuose pakeitimuose. Čia esminis dalykas yra štai koks. Labai neramu dėl to, kad reformų mastai ne tik, kad yra sulėtėję Turkijoje, bet esminėse srityse, turiuomenė žodžio laisvę, teismų nepriklausomumą, netgi matome žingsnius atgal. Ir aš labai aiškiai pasmerkiu tą spaudimą, kurią, kurį daro vyriausybė visiems kritikams, turint omenyje žurnalistus, matėme vėlgi pastaruoju metu Zamon ir laikraštis ir viena žinių agentūra buvo susidūrė su, um, su spaudimu, taip pat akademikai irgi susidūrė su tokiu spaudimu ir taip pat yra bauginimai, opozicijos nariai susidar, susidūrė su kasdieniais bauginimais. Uh, tai galbūt pirmasis toks atspirties taškas šiame pranešime. Po to yra aiškiai prašome, kad pietryčių regione būtų užkirstas kelias konfliktums ir smurtui. Mes pasmerkėme PKK smurtą, ta organizacija vis dar yra e, teroristų sąraše. Taip pat e, komendanto valandos, kurios, kurias paskelbė vyriausybė ir saugumo tarnybos, kurios galiausiai reiškia, kad kurdų regionuose 350 tūkstančių žmonių, bent jau taip, patei, tokius skaičius pateikė Turkijos ministerija, tie žmonės turėjo išeiti iš namų, palikti savo namus ir tai mus labai neramina ir manome, kad ES kur kas daugiau dėmesio tam turi skirti. Toliau reikalaujame, kad sustiprintas mūsų dialogas visais tais klausimais ir geriausias būdas tą padaryti tai būtų stojimo procesas. Stojimo proceso rėmose tą daryti. Ir galiausiai perinu prie temos, kuri šiandien šią savaitę dar bus plačiau aptarinėjama, tai yra migracijos klausimas. Mes pagiriame Turkiją už tai, kad jie priima daugiausiai pabėgėlių pasaulyje. Ir mes e, iš principo nepasisakome prieš tai, kad reikia kalbėti su Ankara ir surasti sprendimų šiai kriziai. Bet mes taip pat reikalaujame šiame parlamente, kad tai būtų atsijata nuo stojimo dėrybų, nes stojimo dėrybos yra procesas pagrystas nuopelnais. Tai neturi būti akis už akį principas. Tai nėra dalykai, dėl kurių galime dėrėtis, kai kalba eina apie migraciją. Taip pat kalbame apie tai, kad neįmanomas vienapusis dialogas su Turkijos vyriausybė. Kalbant tik apie tai, kiek žmonių atvyksta kasdien į Graikijos salas, mes privalome čia žiūrėti ir kokie viduje vyksta pokyčiai Turkijoje. Vizų liberalizavimo standartai turi būti tenkinami ir taip pat reikalaujame, kad Turkijos vyriausybė įgyvendintų Ženevos konvencijos turint omenyje geografinę apriepti, kad ir afganistaniečiai ir kiti galėtų prašyti prieglopšio. Taip pat mes džiaugiamės, kad buvo pasiekta nemažai pažangos Kipro suvienimo dėrybose. Mes akcentuojame, kad labai svarbu yra surasti sprendimą šiai dešimtmečius trunkančiai Kipro problemai, kuri yra labai svarbi visam regionui ir, aišku, Europai. Mes reikalaujame, kad Turkija ir visi tartotiniai veikėjai paremtų šio proceso pozityvų rezultatą ir aš dar kartą norėčiau padėkoti AFET sekretoriato nariams, taip pat e, politinių frakcijų darbuotojams, kurie dirbo faktiškai visą parą, kad būtų įmanoma šiandien pasiruošti šioms diskusijoms ir galiausiai balsuoti po pietų. Taigi, pirmininkė, tiek dėkoju Jums. Ačiū, poniai Piri. Dabar pasisakys šešėliniai pranešėjai. Trys minutės kiekvienam skiriamos ponės Somer EPP. Dėkoju, pirmininkė. Pradžioje aš norėčiau išreikšti užuojautą uh, Turkijos aukų artimiesiems ir tikiuosi, kad tai, kas e, įvyko, daugiau niekada nepasikartos, tačiau dėja gyvename labai nesaugiais laikais. Noriu padėkoti Katė Pyri už pranešimą, taip pat e, šešėliniams pranešėjams už labai gerą bendradarbiavimą ir e, tikrai dirbome, turėjome labai mažai laiko ir mes turėjome per šešėlinių e, pranešėjų posėdį rasti e, labai greitą kompromisą. Tai buvo labai sunku, tačiau pakeitimų skaičius e, beveik 550 yra toks didžiulis, kad mums tikrai nepavyko per vieną kartą susitarti, tad teko susitikti tris kartus per savaitę. Ir Mes laikomės tokios pozicijos, kokia buvo e, pastaraisiais praėjusiais metais ir mm, tai padėjo mums e, lengviau dėrėtis. Be abejo, situacija Turkijoje nėra pasikeitusi, pažangos nematome E, Europa netampa e, labiau europietiška, netgi atvirkščiai, taip sakė ir komisija. Ir man e, atrodo ir gaila, ir gėdinga, ir ciniškai į tai žiūriu, kad diena po to, kai vyko vadovų su, su, susitik, susit, viršūnių susitarimas, buvo uždarytas Daman laikraštis. Ir e, tiesiog labai aiškiai parodyta, kad Turkija daro tai, ką jie nori, jie liks tokie, kokie nori, taip kaip e, nori e, jų vyriausybė, o ne tauta. Ir iš esmės e, Europoje jie e, spjauna į veidą. Ir e, ypač, kai kalbame apie pabėgėlių krizę. Tačiau mes. E, visi šešėliniai pranešėjai vieningame, vieningai um, mastome, kad mes neturime kištis į šitą dėrybinį procesą su Turkija. Viena vertus pabėgėlių krizė yra aktualus klausimas, antra vertus Turkija nėra pasirengusi daryti nuolaidų ir um, mes tikrai norime gero bendradarbiavimo su Turkija, tačiau neleisime savo daryti spaudimo. Aš manau, kad šito parlamento užduotis yra labai aiškiai pasakyti. Mes žinome, uh, kad, kad mūsų vadovų ES yra labai patiria didelį spaudimą dėl pabėgėlių krizės, tačiau mes esame pasirengę palaikyti savo rezoliuciją. Turkijos situacija e, gerai aprašyta e, ponios Pyri pranešime ir situacija su Kipru taip pat yra labai e, svarbi ir trauktai darbo atverkė ir aišku, Kipro sprendimas Europai yra tikrai svarbus. E, mes labai pabrėžiame, pabrėžiame tą padarytą pažangą Kipro atžvilgių, tačiau e, sprendimas dar nėra pasiektas ir aš e, nesuprantu, kodėl Kipro turkai turėtų būti. Ir turėtų, turi turėti atskirą rinkiminę apygardą. Ir uh, E, mes e, matome, kad yra e, kad, kad nėra padaryta reikiama pažanga. Bendrai paėmus, aš noriu padėkoti sekretoriatui. Žinau, kad buvo labai mažai laiko ir norėčiau pakalbėti dar daugiau, tačiau man pirmininkas duoda ženklą baigti. Na, dėkoju dar kartą ir tikiuosi, kad balsavimas bus geras. Dėkoju, poniai Zome. Kalbėtų sąrašas yra labai ilgas, norėčiau, kad jis jau tuo ir būtų baigiamas. Ir prašau kolegų kalbėti, kuo galima trumpiau. Ponas Lamsdorfas. Ačiū. Porą pastabų ir aš norėčiau pasakyti pirmiausia, nuo savo frakcijos norėčiau išreikšti užuojautą aukų artimiesiems po, žmonių, kurie žuvo per Turkijos iš, per Ankaros išpolius. Ir žmonės, kurie liko gyvi, vis didesnėje baimėje gyvena. Ir uh, E, ypač šalies rytuose. E, norėčiau kai ką pasakyti apie šitą praneš, pranešimą. Noriu padėkoti Kati Pirinen už labai gerą bendradarbiavimą ir uh, taip pat e, kolegiai, kuri už mane darybose e, dalyvavo. Per trumpą laiką buvo padaryta labai daug. Mūsų frakcijai labai svarbus trys dalykai. Kompromisas, devintasis kompromisas. E, čia kalbama apie tai, kad reikalingas naujas procesų įvertinimas. Mes turime labai aiškiai pasakyti, ar procesas iš tiesų yra svar, protinga priemonė E, mes gant santykius su Turkija. Aš manau, kad e, šitame, šitame pranešime yra e, išdėsta šitą mintis. Toliau, 17 kompromisas dėl smurtu ir neteisėtai perimtų Turkijos laikraščių. Ne, Manau, kad mes turėtume labai aiškiai išreikšti savo prieštaravimą tokiems veiksmams. Dabar dėl e, žodžio laisvės, spaudos laisvės, internetinės ir neinternetinės, man atrodo, kad tai mūsų e, politinio darbo šviturys. Ir e, manau, kad Dabar e, Turkija yra labai toli nutolusi nuo šito švyturio. Ir toliau 31 kompromisas. E, aš tikiu, kad tai yra e, sritis, dėl kurios galėtų susitarti visos frakcijos. Tai yra elgesys pabėgėlių krizės akivaizdoje. Mes turime nesikišti į dėrybinį įstojimo procesą. Tai yra labai geras politinis iššūkis, kuris atsirado savaime. Ir E, tai e, nesusiję su ES ir Turkijos partnerystė. E, tačiau tai daug e, prisideda prie e, stojimo proceso, nes reikia laikytis Kopenhagos kriterijų. E, ir toliau, kalbant apie pažangą, iš tikrųjų tai nėra pažangos ataskaita, tai yra regreso ataskaita. Ir visiškai sunku suprasti, kodėl dieną prieš viršūnių susitikimą Turkijoje buvo pritaikytos tos drastiškos smurtinės priemonės. Ir E, reikia kritikuoti Turkijos vyriausybę, e, reikia daugiau e, imtis konkrečių veiksmų dėl vizų režimo liberalizavimo. Ir yra labai daug bona fide keliautojų, tačiau dabar, dabartinis režimas labai kenkia pilietiniai visuomeniai, kurie pas mus yra labai laukiami. Ačiū. Dėkuoju, ponas Takis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 Ne vienas kolega išreiškė užuojautą asmenims, kurie nukentėjo nuo Ankaros išpolių. Ir aš norėčiau prisidėti prie kolegų. E, iš karto sužinojęs apie išpolį, nusinčiau laišką e, savo partijos vardu e, Turkijos ambasadoriui Briuselyje. Deja, Tokio pobūdžio išpoliai tik tai padidina įtampą, nesaugumą E, Turkijoje, regione. Ir visa ta situacija taip pat įtakoja ir kitas šalis, e, didina e, pabėgėlių srautą ne į Turkiją, o į ES. Mes neseniai lankėmės vizitu Turkijoje ir, kaip mane informavo E, taip pat bus organizuojamas dar vienas vizitas į, į Turkiją. Kaip rašo e, pranešėja Pyri, e, egzistuoja 355 tūkstančiai E, šalies viduje perkeltų asmenų ir ES turėtų e, dėti pastangas, kad e, Turkija pagaliau spręstų kurdų problemą. Nes jeigu dabartinė situacija nesikeis, aš bijau, kad bus įvykdytas dar ne vienas išpolis. Be to padidės ir pabėgėlių į ES srautai. Kalbant apie Zaman laikraščio perimą valstybės žiniom, tai laikausi nuomonės, kad na, Tai yra smerktinas žingsnis ir ES turėtų aiškiai pasisakyti, e, kaip tai yra padaryta e, šiame pranešime. E, reikia pasakyti, kad yra persiekėjami ir mokslininkai. Tūkstančiai mokslininkų, e, lektorių iš universitetų parašė laišką, kur e, kalba apie tai, kad reikia pradėti laisvės dialogą su kurdais. Tuo tarpu asmenys, kurie prisidėjo prie šio laiško atleidimo, tiksliau parengimo, buvo atleisti iš pareigų. Ačiū pirmini, pranešimo autoriai už tai, kad E, taip konstruktyviai ieškojo e, susitarimų dėl e, kompromisu. Mes neturime nieko prieš turkus kaip tautą, bet mes pasisakome prieš tą baimę, kuri yra siejama pačioje Turkijoje ir mes pasisakome prieš Turkijos režimą, kai dėl Kipro mes e, pritarėme tam, kad e, būtų vedamos dėrybos ir yra vienas e, pakeitimas, kuriame, kuriame kalbama apie Turkijos kolonijas Kipre. Žiūrėsime, kaip bus dėl jo balsuojama. Be to norėčiau akcentuoti taip pat ir ES vertybių puoselėjimą Turkijoje. E, dar norėčiau atkreipti dėmesį. E, yra pakeitimas, e, kur yra kalbama apie Kipro Respublikos transformaciją į dviejų valstybių sandraugą. Ir aš norėčiau pamatyti, kas balsuos už tokį pasiūlymą. Pone Valero, aš kalbėsiu švediškai. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau išreikšti užuojautą um, tiems, kurie uh, žuvo paskutinio Ankoros išpolio metu. labai gaila, kad uh, daug žmonių uh, žūsta tokių išpolių metu. Taigi reikia dėti visas pastangas, kad būtų sustabdytas smurtas, nes e, tai kenkia e, Turkijos pažangai. Kalbant apie mūsų pranešimą, e, čia Europos parlamentas ragina tiek Turkijos pusę, tiek kurdų pusę siekti taikos. Jeigu taika nebus pasiekta, mes neįspręsime kitų problemų, su kuriomis susidūrė Turkija. Matome, kad situacija verčia sunerimti ne tik Turkijos pietryčių e, zonoje. Tačiau, kaip ir rašo pranešėja, kyla problemų dėl žiniasklaidos, dėl žmogaus teisių. Vietoj to, kad būtų pasiekta pažanga, buvo žengta žingsnis atgal. Mes norėjome e, parengti tokį e, pranešimą, kuriame sveikintume Turkijos pasiektą pažangą, tačiau dėje to negalime padaryti. Be to, e, nereikėtų suplakti E, dviejų dalykų į vieną. Tai yra e, stojimo į ES dėrybų ir migracijos klausimų. Kalbant apie stojimą ES, mes turime reikalauti, kad e, Turkija laikytųsi pagrindinių ES vertybių Ir negalime nusileisti vien tik tai dėl to, kad stengiamės kartu su Turkija spręsti migrantų problemą. Be to, kai kalbame apie karinius veiksmus, reikia pasmerkti abipusės. Reikia pasmerkti tuos, e, kurie e, pažeidžia žmogaus teisės. Parem, paremsime daugelį pakeitimų pasiūlymų, tačiau yra pakeitimų, kurie mums visiškai yra nepri, neprimtini. Taip pat yra kitų pakeitimų, dėl kurių balsuosime neigiamai. Ten, kur, pavyzdžiui, kalbam apie nelegalią migraciją, nes slaptą migraciją, mes laikomės nuomonės, kad nelegali ar slapta migracija neegzistuoja, nes visi žmonės turi e, teisę bėgti nuo karo ir ieškoti prieglapščio kitose šalyse. Dėkoju. Valera, vamos ahora al... Ačiū, ponia Valero. Pona. E, ponas Valero, dabar e, pradėsime diskusijas. Šiek tiek vėluojame, tai labai prašau kalbėti neilgiau nei vieną minutę. Ponas Plenkovič. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Piri ir visiems šiandiems pranešėjams. Aš taip pat norėčiau išreikšti užuojautą Turkijai dėl baisių teroristinių išpolių įvykusių prieš kelias dienas Ankaroje. Tai yra dar vienas išpolis. Turkija yra labai svarbus ES partneris ir tai yra svarbi šalis ne tik siekiant regiono, regione stabilumo, stabilumo kaiminystėje ir visuose artimuosiuose rytuose. Tai yra šalis partnerė ir ji turi būti įtraukiama ieškant sprendimo didžiausiai pabėgėlių ir migrantų kriziai, kuri mūsų ištiko. Ir tai matyti viso konteksto pagrindinis leitmotyvas. E, taigi, dėrybos ir partnerystė kurios siekia įvairios ES institucijos, yra labai svarbi. Turkija taip pat yra šalis, kuri derasi dėl įstojimo, Spalio 3 dieną 2005 metais buvo pradėtos dėrybos, kaip ir mano šalis pradėjo tas dėrybas beveik prieš daugiau nei 10 metų ir pažanga, kurią matėme, buvo tik dalinė. Tačiau aš vis tiek esu įsitikinęs, kad ėjimas ta linkme ir galimybė daugiau įdėti pastangų stojimo dėrybose, ypatingai siekiant žodžio laisvės, žiniasklaidos laisvės. Tai yra svarbus dalykas Turkijai ir aš manau, kad tie kompromisai siunčia stiprų signalą mūsų partneriams Turkijoje šiuo momentu ir aš tikiuosi, kad tekstas galiausiai bus tvirtas ir solidus. Ačiū. Papadakis. Dėkuoju pirmininkė. E, šių metų pranešimas atspindi e, realybę realią situaciją Turkijoje. Tačiau matome, kad e, kiekvieną dieną Turkijoje kyla problemų su demokratija ir tikrai mes tokią situaciją norėtumėm pasmerkti. Kai dėl Kiprų klausimo e, tikrai mes apgailestaujame, kad e, pranešime vengiame kalbėti apie Kipro problemą nes e, mes laikomės nuomonės, kad e, apie tai reikia kalbėti ir sprendžiant e, Kipro klausimą būtina laikytis ES vertybių. Tai turi būti principinis klausimas. ES šiandieną išgyvena, išgyvena labai didelę krizę, vertybių krizę, todėl kad ignoruojame tas vertybės, kurių pagrindų ES buvo sukurta. Ir aš manau, kad apie tai reikia kalbėti ir šiame pranešime. Ačiū dabar žodis ponui Tanokui. Čioker frakcijos vardu aš irgi norėčiau išreikšti užuojautą išpolių, išpolio aukoms Turkijoje. Turkija yra labai didelis iššūkis, kalbant apie valdysinę žmogaus teisės, problema susijusia su Zaman laikraščio uždarimu, žurnalistų areštu. Erdoganas prezidentas pareiškė labai aršius pareiškimus dėl konstitucinio teismo nepriklausomumo, kalbant apie džihadistų Sirijoje, taip pat bombardavimai, kurdų teritorijose, taip pat PKK, PKK veiksmai, bet vis tiek ES ir Turkijos sandoris dėl pabėgėlių yra vienintelis sprendimas siekiant sustabdyti srautus į Graikiją, tačiau paprašyta kaina yra labai didelė tiek kalbant apie ES stojimo proceso paspartinimą, tiek vizų liberalizavimą ir finansavimą bei spaudimą Kiprui, kad būtų uh, panaikinta, atsisakyta veto teisės dėl e, darybų, dėl Turkijos stojimo dėrybų ir pagal Ankaros protokolą Turkijos, uost, Turkijos laivai, laivams turi būti suteikiama galimybė įplaukti į Kipro uostus. Tačiau 2016 metais Turkija galiausiai galbūt sutars dėl Kipro suvienijimo ir galbūt siena su Armenija bus atverta. Turiu pasakyti, kad pranešimas sudėtingas, Bet mano šalyje ES narystės referendumo kampanijoje dėja Turkijos narystė ES dažnai yra keliamas klausimas, ypatingai tų, kurie nori išstoti iš ES. Tai yra labai kontroversiškas klausimas mano šalyje. Ačiū. Okay. Thank you very much. E, pone Šakė, ačiū, ponė pirmininkė. Šios diskusijos ir balsavimas vyksta tuo metu, kai ES ir Turkijos santykiai yra labai aktualūs ir daug dėmesio tam skiriama, nors situacija gan kontroversiška. Ir tai kaip ir surreali patirtis matyti, kokie, kaip, kaip viskas vyksta, visa tai, kas buvo užšaldyta tiek, laikų, tiek laiko stojimas, visų liberalizavimas, komisija nulatos atidėlio, atidėliojo tuos dalykus. Taiga visa tai tapo labai įmanoma ir vyriaus, ES vyriausybės prekiauja principų pagrindu, bet dėl ko tikimasi, kad bus išspręstos problemos tos, kurių negali išspręsti ES lyderiai, bet reikia būti atsargiems, nes tas žaidimas yra labai labai kvesionuojamas ir patikimumo kaina jau sumokėta, nes daug žmonių Europoje ir Turkijoje yra labai nusivylę tuo, ką mato. Ir mano frakcija, aš džiaugiuosi, kad šis komitetas ir mūsų parlamentas daug dėmesio skiria tokiems principams kaip žmogaus teisės visų Turkijos žmonių teisės, kurdai, LGBTI teisės, moterų teisės pagrindinės visų žmonių gyvenančių Turkijoje teisės yra svarbios, tačiau ypatingai žodžio spaudos, interneto laisvės yra esminės, plačiai kalbant, turi būti atstatomos teisės, turi būti atskiria, atskiriamos, valdž, atskiriamos valdžios institucijos ir mes ES turime išsakyti aiškiai savo poziciją prieš e, pasirašant tą sandorį, nes yra dar daug neaiškių dalykų. Ačiū ponas Kristoforų. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να επιστήσω στην προσοχή σας σε κάτι πολύ σημαντικό για την έκθεση. Gerbiami kolegos, norėčiau atkreipti į vieną svarbų dalyką pranešime. Aš noriu ginti ES principus ir šiame pranešime. Kalbant apie ES, e, Turkijos prisijungimą prie ES, tai tai liečia ne tik ES, bet ir pačią Turkiją. Reikia paminėti, kad e, Kipras 3 e, spalio 2005 metų pasakė, kad sutinka, kad Turkija prisijungtų ES, tačiau Turkija e, neįgyvendina e, susitarimo protokolo, e, priešingai netgi provokuoja Kiprą e, Ir norėčiau sužinoti, jeigu viena iš ES šalių e, nepripažintų e, kitos šalies teisių prisijungti prie ES, ar tada e, dėrybos būtų įmanomos. Toks yra pastebėjimas. Toliau Turkijos kolonijos Kipre. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Aš Apgailestauju dėl to, kad pranešime e, vengiama kalbėti šią temą. Toliau dar vienas dalykas. Labai svarbu, kad būtų laikomasi ES pagrindinių vertybių. Tikiuosi, kad tokia minčiai primin, pri, pritars ir kiti kolegos. E, ponas Mavrydis. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad žmonijos patariamas skausmas yra universalus. Ta galima pasakyti apie paskutinį Ankaroje įvykdytą išpolį. Tačiau reikia e, paminėti, kad panašus išpoliai buvo įvykdyti ir Kipre. E, Pereitą savaitę mes kalbėjome apie e, pažangos Turkijoje ataskaitą. Norėčiau iškelti klausimą, kokios kyla problemos Turkijoje. Atsakymas būtų štai koks. Visų pirma, mes stengiame sudaryti su Turkija sustarimus, tačiau vėliau Turkija jų neįgyvendina. Jau šiandieną e, buvo e, kalbėta apie tai, kad e, visas Turkijos stojimo į ES procesas prasidėjo prieš maždaug 10 metų, tačiau per tą laiką matėme, kad Turkija pažydinėja ir demokratijos, ir žmogaus teisų principus. Tad e, reikėtų akcentuoti e, šį klausimą derinti su Turkija. Toliau dėl pačio pranešimo. Čia nekalbama apie Kiprą. Dešimtas protokolas kalba apie ES teisę, kuri e, turi būti taikoma visoje, e, visame Kipre. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Teohadu. Dėkuoju pirmininkė. Pone Teohadu. Kalbant apie šį pranešimą, e, čia praktiškai ignoruojamas e, Kipro klausimas. Yra e, nevatai propaguojama islamo valstybės sukūrimo idėją Kipre. Labai gaila, kad e, pranešime nekalbama nei apie ES principus, e, vertybės, kurių pagrindų turėtų būti sprendžiama Kipro problema. Vietoj to yra siūlomas sprendimas, kuris Kiprui niekada nebus priimtinas. Iš karto apie tai norėčiau pasakyti, nes toks sprendimas tiesiog paneigtų e, Kipro gyventojų teisės. Dešimtasis protokolas numato, kad ES teisė turėtų būti taikoma ir Turkijos okupuotose e, Kipro teritorijose. Ir e, dėja matome, kad jau dešimtmetį e, tas protokolas yra negyvendinamas ir tam turi pasipriešinti ES. Ačiū kolegai, kuri leido man pasisakyti ir kalbant apie migrantų problemą. Kup e, Turkija tiesiog e, dengia e, mafiją, kuri išnaudoja pabėgėlius, bandančius pasiekti Europos Sąjungą. Bager. Ponas Valtumanas. Ačiū pirmininkė, aš tikrai norėčiau parengti e, šį pranešimą, jis yra subalansuotas, e, atskleidžia situacijos sudėtingumą Turkijoje. Būta tragiškų įvykių ir įvykių, kurie verčia mūsų nerimti. Turkijos problemos, e, kai kurios atsirado šalies viduje, kitos atėjo iš išorės ir tai reikia suprasti. Turkija nėra ta šalis, kokia buvo prieš keletą metų. Bet tai yra mūsų strateginis partneris, visada e, tokių ir bus labai svarbus partneris, kalbant apie mūsų gynybos, ekonominius ar strateginius ES interesus. Mes neturėtumėm e, eiti nuo vieno ekstremumo prie kito, e, priimdami sprendimus ar diskutuodami apie Turkiją. Turime priimti domien, kad netgi mūsų diskusijos gali įtakoti situaciją Turkijoje. Ir autoritariški politikai, politikai, ekstremistai poli, e, Turkijoje gali tuo pasinaudoti. Norėčiau pasakyti, kad mes patys savo turėtumėm e, prisiminti, e, atsižvelgdami į rinkimus Vokietijoje, kad migrantų integracija šalyje niekada nekėlė problemų. Taigi reikėtų atkreipti dėmesį ir į šiuos dalykus. Ačiū. Dabar žodis ponui epistarėjus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε... Dėkoju, pirmininkė. Tikrai nėra <clears throat> jokių abejonių, kad mes esame nusiteikę prieš bet kokios formos smurtą ir prievartą. Ir todėl mes Matome, kad per šios sankaroje įvykusius išpolius žuvo tik nekalti žmonės. Mes norime pareikšti um, užuojautą aukų artimiesiems. Uh, Turkija yra E, iš tiesų tokia valstybė, kuri prieš savo paties pilie, piliečius e, naudoja smurtą. Mes visi žinome, kad Graikijai yra e, grasinama Kazus Beli, taip pat Kipro Respublikos didžiulė teritorija yra užimta ir taip pat vyksta susirėmimai tarp pačių piliečių. Vis, visur viena agresija. Tai kaip mes galime traktuoti Turkiją kaip vien, vien, vienodas teisės turinti partnerį. E, Turkija turėtų pakeisti savo politiką. Jeigu egzistuoja tokia tauta, ta, kuriai reikia e, linkėti sėkmės, tai yra graikai, nes nepaisant visų tų priemonių, visų memorandumų ir nepaisant e, visų sunkumų, jie priėmė visus tuos migrantus. Ir, o Turkija iš to bando e, išspausti tik tais naudą. Ponas Brok. Dėkoju. Dėkoju, ką tik pirė. Ir šešėliniams pranešėjams. už tai, kad parengėte šitą pranešimą. E, noriu pateikti keletą pastabų dėl Turkijos. Mes žinome, kad ten yra pažeidžiami e, pančiojimo žmogaus teisės ir ribojama žodžio laisvė ir spaudos laisvė. Ir taip pat mes gerai žinome, kad e, šitas karas sukurtais ir nuėjęs per toli. Ir čia ko, kovoja politinės jėgos ir jų situacija nebekontroliuojama. Uh, Ir dėl šios priežasties aš nematau e, Turkijos tarp mūsų, e, kad e, yra tokių, kurie 2004-aisiais reikalavo, kad Turkija būtų mūsų narė, o mūsų frakcija prieš tai visus įspėjo. Ir mane tai intelektualiai vargina. Mes turėtume pamatyti, kad Turkija tame regione po visų kritikos strėlių sukūrė tam tikrą sąlyginę demokratiją tai yra kaiminė ir dar musulmoniška kaiminė, tai yra dar blogiau. Pirmiausia, mes atrodo turime labai aiškę um, galimybę pasiekti sąjungą e, vienybę Kupre. Kipre. Ir aš asmeniškai manau, kad e, Kipro e, Graikijos pirmininko kandidatavimas yra labai gera idėja, jeigu tai padėtų iš naujo suvieninti e, Kiprą. E, tačiau e, Graikijos, Kip, Kipro graikai turi pateikti tokį pasiūlymą. Ir dabar jau žinome, kad 20-30 metų vyksta tarpusavio susirėmimai tame regione. Turkija atlieka labai svarbu vaidmenį kovojant su migracija. Ir jeigu mes norime pasiekti, kad pas mus e, jau e, būtų įmanoma sukontroliuoti migrantų skaičių ir e, kad visi migrantai nepasiliktų tik tais Graikijoje, tai mes turime. Mes esame prieš Balkanų kelio už, uždarimą. Ir kas mums belieka, mes turime pamastyti, kaip toliau bus. Žmonės atvyks e, per Turkiją. Ir tai reiškia, kad reikia uždaryti Turkijos ir ES e, sieną. Tai atrodo neproporcinga. Ir buvo daug kritikos e, tokio požiūrio atžvilgių. Uh, Ar reiktų paspartinti Turkijos narystę? Ne. E, ministrų taryboje e, turi būti nubalsuota 28 balsais už e, narystę. Ir taip pat, man atrodo, tik 6 ir 7 dėrybiniai skyriai yra uždaryti. Tai mes negalime paspartinti Turkijos narystės. O kalbant apie vizų režimo liberalizavimą, e, būtent ta, dėl to straipsnio dabar yra derinamas, tuo tarpu e, mes susidūrę su e, milijonais, milijoniniais migrantų srautais. Ta reikia sukontroliuoti ir tokiu būdu noriu pasakyti, kad Turkija kol kas nėra subrendusi narystiai. Ir dar viena pastaba e, susijusi su vizų e, režimo e, liberalizavimu. Ar tai reiškia, kad lengviau gaunama viza turėtų būti Turkijoje? Ar taip gali būti, palyginus su visomis kitomis valstybėmis narėmis, pavyzdžiui, su Ukraina? Reikia laikytis 27 kriterijų, tačiau iš jų 15 Turkija net nesilaiko. Tai nėra kažkokios politinės nuolaidos Ir e, ta, tuos tikslus galima pasiekti tik tuo atveju, jeigu Turkija susikurs tam e, atitinkamas e, sąlygas. Dar kartą norėjau uždėsti savo poziciją. Ačiū. Sarala, senjora Pirė. Dėkoju, ponui Brokui, dabar ponė Pirė atsakys. Dėkoju, pirmininkė, aš neketinau kalbėti. Man atrodo, komiteto pirmininkas jau apžvelgė bendrą nuomonę. Mes žinome, kokie yra skirtumai šiame parlamente tarp skirtingų frakcijų, kai kalbame apie Turkiją. Tačiau turbūt taip pat galime sutikti su tuo, kad kai pasižiūrėsime į šiandienos situaciją ir į visą padarytą analizę, tai matome, kad visos šio parlamento frakcijos tarpusavėje susitarė. Taip yra tam tikro uh, E, tam tikrų mm, neramumų, tačiau tai nėra susijęs su e, pranešimu dėl Turkijos. E, šį, šią popietę mes galime e, greitai balsuoti dėl kompromisinių pasiūlymų ir dėl viso pranešimo ir atrodo, kad e, numatyta, jog plenarnėje stra, e, sesijoje Strasbūrė bus balsuojama balandžio mėnesį. Dėkuoju. Mes balsuosime ketvirtą valandą, baigiame svastyti šitą pataltės klausimą, toliau kitas tai yra Europos demokratijos fondas. Silent, please. Vamos a comenzar. Gerbiami kolegos, pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Norėčiau pasveikinti Jeržį Pomenovskį, kuris yra Europos demokratijos fondo vykdomasis direktorius. Jis mums pristatyti EDF fondo metinę ataskaitą. Fondas veikia nuo 13 e, metų Liepos mėnesio. ir e, per savo e, tris veiklos metus padarė daug. Europos demokratijos fondas veikia su ES institucijomis, valstybėmis narėmis, tačiau pats fondas yra nepriklausoma struktūra. Šis fondas yra atsakingas už labai daug iniciatyvų, o nuo 15 metų e, fondas daug dėmesio skiria e, geografiniams regionams. Taigi ponas e, Pomenovski turi 10 minučių, kad pristatytų savo fondo metinę ataskaitą. Ačiū pirmininkė, e, džiugu, kad galiu pristatyti Jums savo veik, mūsų veiklą 15 metais. Pagal mūsų įstatus aš privalau pateikti Jums kasmet informaciją apie mūsų veiklą, tad man labai malonu e, kad galiu AFET komitete pristatyti mūsų metinę veiklos ataskaitos. Mes prieš šį e, sustikimą išplatinome tam tikrą informaciją E, popieriniu formatu ir elektroniniu formatu. Aš e, pateiksiu visų pirma e, informaciją, po to atsakysiu jums kilusius klausimus. Visų pirma, keletą žodžių pasakysiu apie mūsų specialią ataskaitą, kurią EFD, EDF fondas parengė 15 metais. Tai yra e, ataskaita apie veiklą, kuri e, nėra tiesiogiai e, susijusi su mūsų veikla. Kalba eina apie rusų kalbos naudojimą žiniasklaidoje. Niderlandai kreipėsi į mus dėl rusų propagandos rytų partnerystės šalyje, nes tokia propaganda liečia labai daug piliečių. Vėliau kalbėsiu apie EDF veiklą kaimininėse šalise. E, tokį sprendimą mes priemėme 14 metų pabaigoje. Na ir ši iniciatyva buvo įgyvendinta 15 metais. Galiausiai jums papasakosiu apie EDF e e, naudą. Pateiksiu konkrečių pavyzdžių. Ir tokia bendrą informaciją, ką mes darome e, konkrečiose situacijose. Kalbant apie rusų kalbą ir nepriklausomą žiniasklaidą, mes e, atlikome e, tyrimą 15 metais ir atlikę tyrimę paskelbėme ataskaitą. Ši ataskaita turėjo būti skirta vyriausybėms, kurioms įdomu šis klausimas. Galimybių studija buvo parengta atsakyti į klausimą, kaip subalansuoti įtaką ir dominavimą valstybės kontroliuojamos žiniasklaidos E, rusakalbės žiniasklaidos kontekste. Reikia pasakyti, kad e, na, e, Rusijos valstybės vykdoma propaganda pasiekia labai daug piliečių. Taigi, atsakydami į šį klausimą, galvojame apie tokias galimybės, apie tokias sprendimus kaip europinių televizijų kūrimas. Ir turiu iš karto pasakyti, kad nors mes e, sprendžiame e, šį klausimą, nereikėtų pamiršti, kad egzistuoja labai daug nepriklausomų žiniasklaidų e, struktūrų, kurioms taip pat reikalinga parama. Taigi, kalbant apie naują televiziją, ar tikrai ji yra reikalinga, E, atsakymą galite rasti jau pačiame e, studijos antraštėje, kur mes prašome didesnio žiniasklaidos pluralizmo. E, taip pat parengė E, šią ataskaitą parengėme ir planą strateginiam bendradarbiavimui, e, kuris e, buvo pristatytas išorės veiksmų tarnybai. Labai daug vyriausybių dalyvavo konferencijoje, kur buvo pristatyta ši ataskaita. Šalių atstovai pasakė, kad priema domėna pristatytas rekomendacijas ir at, atkreips į ją dėmesį rengiant savo programas. E, kalbant apie tris rekomendacijas, viena iš jų yra nepriklausomos žiniasklaidos kūrimas. E, taip pat e, žiniasklaidos tobulumo centrų kūrimas, kuriuose būtų rengiami žurnalistai mm. Dvi iš mūsų pateiktų rekomendacijų yra jau įgyvendintos, o trečioji rekomendacija rengiama įgyvendinti. Taigi praėjus šešims mėnesiams po to, kai paskelbta ataskaita, matome, kad kai kurios vyriausybės e, kaip Jungtinė karalystė, Niderlandai, Lietuva, Latvija, Rumunija ir keletas kitų rimtai priemė domin mūsų pateiktas rekomendacijas. E, kaip sakiau, e, Europos demokratijos fondas atliko e, šią studiją be savo pagrindinių darbų. Ir studijos tikslas buvo ištirti labai svarbų klausimą mūsų valstybėms narėms ir parengti galimus pasiūlymus. Nereikia nei sakyti, kad kalbant apie mūsų pagrindinę veiklą, vienas iš, e, tri, e, vienas iš trijų mūsų gyvenamų projektų yra susijęs su parama e, žiniasklaidai. Kitaip tariant, vienas trešdalis mūsų gyvendinamų projektų yra skirti nepriklausomai žiniasklaidai paremti. Toliau geografinė plėtra. Plėsti EDF E, veiklos geografija buvo priimtas 14 e, metais ir visas procesas pradėtas 15 metais. Reikia pasakyti, kad mes turėjome riboti savo veiklą dėl išteklių, dėl finansinių išteklių trūkumo. E, mūsų fondo valdyba nusprendė praplėsti mūsų įgaliojimus, tačiau valdybos nariai nepadidino E, fondo finansavimo. Taigi vykdomasis e, komitetas e, neturi daug išteklių, kad galėtų įgyvendinti įvairius projektus. Tačiau stengiamės savo veiklą vykdyti palaipsniui. Visų pirma, e, skiriame dėmesį e, toms rytims, kur mūsų e, nariai, sakykime, numatė jau finansavimą arba turi interesų. Yra keli projektai, kur yra susiję su mūsų partneriais Rusijoje ir Centrinėje Azijoje. Be to, mes pradėjome bendradarbiauti su arabo šalimis, su Bahreinu Ir 2015 metais e, e, reikėtų pasakyti, kad nebuvo priimti jokie sprendimai e, mūsų veiklai plėsti. Taigi, kalbant apie šį procesą, tai mes einame žingsnis po žingsnio. Taip pat bendradarbiavime su donorėmis šalimis, stengiamės užsibriežti realistinius tikslus ir dirbti tokiuose srityse, kur tikrai esame kompetitingi ir turime žinių. E, kalbant apie bendradarbiavimą su mūsų partneriais, tai naujus kontaktus galėsime užmėgsti tik tada, kai bus numatytas papildomas finansavimas. Dėl pagrindinių veiklų e, pateiksiu įvairių projektų pavyzdžių. 15 e, metais įvyko daug svarbių e, pokyčių EDF e e, darbe. Prisimenu, kad Europos parlamentas nubalsavo dėl pranešimo, kuriame pripažįstamas svarbus Europos demokratijos fondo egzistavimas. Be kita ko, Europos demokratijos fondas sukūrė darbo grupės, Ir tai rodo, kad e, fondas tikrai inovatyvi e, struktūra, bei e, ji mm, sugeba prisidėti prie demokratijos formavimo. Mes laikomės nuomonės, kad šis fondas įgyvendina užsibrieštus tikslus, įgyvendindamas įvairias programas. Reikia pasakyti, kad mes e, suteikėme kritinę paramą, kai reikėjo imtis nedelsiant veiksmų, pažiūrėjau, kai reikėjo paremti Arminijos pilietinę visuomenę Po to, kai buvo organizuotas referendumas dėl konstitucijos pakeitimo, reakcijai suteikti buvo suteiktas tik tai trijų mėnesių laikotarpis ir daugelis negalėjo pateikti savo reakcijos. Mes paremė taip pat ir politiškai jautriems projektams, dvišaliams programams. Pavyzdžiui, teikiame paramą politiniams aktyvistams ir lyderiams, kurių tikslas yra sukurti e, politinės programas Moldovoje, Ukrainoje ir Viso to tikslas yra suteikti rinkėjams naują e, demokratinę alternatyvą. Taip pat mes remia prodemokratinės grupės. E, jos be mūsų pagalbos negalėtų gauti donorų paramos. Pavyzdžiui, Maidano organizacija. Ukrainoje, kuri kovoja prieš korupciją. Ji atsirado e, po Maidano revoliucijos. E, E, šie, ši grupė e, visų pirma rėmė Maidano revoliuciją, o po to e, pradėjo užsiimti korumpuotų policininkų paiešką E, galiausiai šios e, grupės atstovai susisiekė su mūsų e, fondu, kad galėtų gauti finansavimą su, iš mūsų fondo. Ir dabar matome, kad ši Maidano grupė filmuoja korupuotus verslininkus, politikus. Filmuotai medžiagai yra naudojami, bet padaryti yra naudojami bepiločiai lėktuvai ir um, visa medžiaga yra e, talpinama į YouTube internetinę svetainę. Kalbant apie Moldovą, mes paremė e, dvi internetinės svetainės, e, kuriuose yra skelbiama informacija apie korumpuotus politikus, kurie nuolatos vagia iš valstybės biudžeto. Be kita ko, mes paremėme mūsų partnerius, kurie e, dirba e, konfliktinėse zonose. Pavyzdžiui, e, Sirijoje mes remiame vietos gyventojus, kad jie toliau kovotų ir kad būtų sukurtos vietos valdžios institucijos dialogui. Kalbame apie mm, žiniasklaidos mm, pagalbą. Egiptas ir Azerbaidžanas E, čia e, pilietiniai visuomeniai sunku veikti per pastaruosius metus ir mūsų fondas remia prodemokratinės grupės, kad jos galėtų toliau veikti, nepaisant sudėtingos politinės e, situacijos. Be kita ko, Europos demokratijos fondas e, remia aktyvistus, e, kurie žino, kokie, kokia e, kyla rizika dėl jų veiklos. Pagal mūsų įstatus mes galime keisti finansavimą ir koreguoti paramą, kuri yra teikiama tokiems aktyvistams, neskleidžiant jų tapatybės. Keletas skaičių 2015 metais e, mes e, finansavome 140 iniciatyvų, 90 e, projektų buvo įgyvendinti ypatingomis aplinkybėmis. Sprendimas dėl jų buvo priimtas per keletas dienas mes iš viso sulaukime 842 paraiškų dėl paramos. Be to, e, mes atlikome 112 e, stebėsienos e, misijų ir visą tai padarė 16 darbuotojų, kurie yra kilę iš 14 skirtingų šalių ir dirba mūsų fondo sekretorijate. Reikia pasakyti, kad visa tai būtų neįmanoma be efektyvių mūsų fondo E, valdymo struktūro. E, valdyboje e, dirba visų mūsų šalių donorių atstovai. Taip pat aktyviai bendradarbiaujama su Europos parlamento nariais, ne tik tai tais, kurie priklausė anksčiau mūsų valdybai, tačiau ir tais, kurie domisi Europos demokratijos fondu. Ačiū. Dėkoju ponui Pomjanovskijui. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį tiems nariams, kurie dalyvauja diskusijose. Ir pirmiausia, tie, kurie atstovauja Europos parlamentui būtent fondo valdyboje. Matau, pana Broka, gal jis norėtų pasisakyti? Ne. Tuomet ponas Andrėjus Gžaip. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad ta informacija, kurią mums šiandieną perdavė direktorius Pomjanovskis, mane džiugina, nes realiai ta informacija labai aiškiai pademonstruoja tai, kas pasirodė ir pranešime, kuris buvo, dėl kurio balsavome mes parlamente ir dėl kurio vyko diskusijos. Tas praneš, tame pranešime kalbama apie visas iniciatyvas, visus veiksmus, kurių ėmėsi demokratijos fondas, taip pat pateikiama detali finansinė informacija, taigi aš norėčiau padėkoti direktoriui už tai, kad jisai labai puikiai apibendrino fondo ataskaitą ir tai visiškai atitinka mūsų pranešimo turinį. Mes supratom, kad 273 iniciatyvos gavo finansavimą iš fondo. Čia kalba eina apie kaiminę šalis Rusiją, taip pat Baltarusiją arba šalis, kurios yra kur kas labiau nutolusios, tokios kaip Egiptas. Taigi matome, kad yra užtikrinama pusiausvyra tarp artimiausių kaimynių ir santykių su labiau nutolusiomis šalimis. Taip pat 16 iniciatyvų gavo paramą, tai yra iniciatyvos, kurios buvo įgyvendinamos kaiminėse šalyse. Taigi, iš tiesų matome, kad geografinė apriptis yra puikiai atspindėta. Taip pat aš norėčiau uh, pabrėžti, kad fondas veikia vis sudėtingesnėmis sąlygomis. Kodėl? Todėl, kad tie veiksmai vykdomi ir konflikto zonose. Aišku, dėl to fondui dirbti tampa dar sudėtingiau, bet aš vis tiek labai džiaugiuosi fondo galimybėmis surasti naujų formulių, naujų veiklos galimybių. Taigi Pavyzdžiui, Niderlandų buvo paminėtas pavyzdys vykdomojo direktoriaus, kur yra būtent kovojama su masinė siaubinga Rusijos propaganda. Toliau kalbant apie finansavimą ir finansavimo šaltinius, tai be jokios abejonės yra bendrijos finansavimo šaltiniai ir viena dalis lėšų yra skiriama iš bendrijos šaltinių, bet kartais kita dalis nesurenkama ir neskiriama laiku. Taip pat aš norėčiau paminėti vieną Niderlandų projektą, apie jį kalbėjo ir vykdomasis direktorius. Norėčiau paklausti, ar ta Niderlandų patirtis nebūtų galima ją paskleisti plačiau, galbūt panaudojant bendrijos lėšas, bet taip pat surandant ir kitų iš, išorinių finansavimo šaltinių, ar ta iniciatyva, ar jie negalėtumėme pasinaudoti plačiau ją skleisti plačiau. Na, o kalbant apie finansus, aš dar norėčiau paminėti, kad Norvegija irgi prisijungė prie šalių donorių grupės Kanada taip pat sutarė, pritarė tam, kad būtų skiriamas finansavimas projektui, kuris gyveninamas Ukrainoje. Taigi norėčiau dar paklausti vieno klausimo. Ar siekiant užsitikrinti ilgalaikį ir stabilų finansavimą nebūtų naudinga pasirašyti tokį tarptautinį susitarimą, pagal kurį būtų galima numatyti įsipareigojimus toms valstybėms, kurios remia fondą. Na ir aš manau, kad čia mes, aišku, privalome kalbėti ir, privalome kalbėti ir apie e, dar pačius darbuotojus ir taip pat komandiruojamus darbuotojus fondo, fondo veikloje, nes aš įsivaizduoju, kad yra specialistai tam tikrų e, fondo veiklos zonų, veiklos ryčių specialistai ir iš tiesų reikalingi fonde tokie specialistai ir aš norėčiau paklausti, ar, ar tikrai um, visuomet jų yra pakankamai ir na, dar kartą norėčiau padėkoti direktoriui ir, ir visiems fondo darbuotojams. Dėkoju. Ponas Panzerį, ačiū. Labai trumpai kalbėsiu. Aš irgi norėčiau prisidėti prie padėkos žodžių ponui Pomjanovskijui už jo atliekamą darbą. Aš manau, kad jis savo atliekamą darbą labai tiksliai apibendrino ir apibūdino. Ir aš manau, kad tai leidžia patenkinti ir mūsų lūkesčius, o tai yra labai svarbu, kalbant apie mūsų aptariamą biudžetą ypač kalbant apie vieną klausimą, kur mums pavyko užtikrinti pusiausvyrą tarp paramos politikos rytų Europai ir taip pat paramos politikos pietinėms nuo Europos valstybėms. Taigi aš labai teigiamai vertinu situaciją. Žinau, kad yra išteklių problema ir Norėčiau pateikti e, pasiūlymą. E, galbūt dar reikėtų daugiau padiskutuoti šiuo klausimu. Tačiau be tos pusiausvėros, kuri yra pasiekta, gal reikėtų pagalvoti apie prioritetus. Pagal, ir juos nustatyti pagal tai, kas vyksta dabar. E, Ukrainos klausimas šiandieną yra vienas svarbiausių klausimų. Galvojant apie tai, kas vyksta tenai, taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tokias šalis kaip Tunisas ir ten paremti stabilizavimo procesą. Be, be jo reikėtų nustatyti uh, ir tikslus, kurie turėtų būti finansuojami uh, E, šiam klausimui spręsti. Toliau kitas dalykas yra e, valstybės donorės, kurios e, finansuoja šio fondo veiklą. Reikia pasakyti, kad Italija ženkliai prisideda prie šio fondo veiklos ir dabar tikrai matome, kad situacija gerėja ir šiam fondui būtų galima skirti daugiau lėšų pripažįstu tą darbą, kurį e, fondas atlieka ir tai, kad jis yra labai svarbus. Dėkoju. Panseri, Dėkoju ponui Panzeri, ponas Lamsdorfas. Ja, Dėkoju. Ir aš trumpai noriu pasisakyti. Labai dėkoju Jums už pranešimą. E, ir Manau, kad labai nusisekusi metinė ataskaita. Mes turėtume paminėti porą dalykų. E, mes du metus dirbame su tuo fondu ir tai yra tikrai ganėtinai trumpas laikas palyginui, tačiau buvo priimti strateginiai ir protingi sprendimai e, dėl e, per, dėl, dėl testinumo, tur, fondo testinumo. Uh, ir e, užtikrinti, kad būtų tie patys e, valdybos vykdančiojo komiteto nariai ir e, jie gavo dabar galutinį vertinimą ir pamatė, kas per pirmąjį ciklą, per pirmąjį etapą pavyko, o kas ne. Taip pat labai svarbu, tai, ką jau minėjo ponas Pamenovski, geografiniai įgaliojimai. Žinome, kad e, kai kurie įgaliojimai buvo kad e, buvo apri, e, apriboti, būtent valdytojų valdybos įgaliojimai buvo apriboti ir E, dabar valdybos narės e, turi e, protingai bendradarbiauti su fondu, o tam mums reikia, kad jos gautų personalo paramą, paramą personalu. Dėl komandiravimo mes ties tuo koncentruojamės, tačiau, pavyzdžiui, Danijoje nėra įgyvendinti numatyti reikalavimai. Dėl darbo įvertinimo e, jis yra ganėtinai geras. Aš e, labai džiaugiuosi e, tuo, kad visos politinės frakcijos su labai nedaugeliu išimčių teigiamai vertina jūsų nuveiktą darbą ir mes manome, kad jūs labai vertingai prisidedate prie ES demokratinės sistemos kūrimo. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Auštrevičius. Pirmininkė, visų pirma, noriu labai pasveikinti Jeržį Pomenovskį ir jo komandą, kurie parengė šitą pranešimą. Ir mm, apžvelgėte 2015 metų veiklą. Dėl jūsų EDF e fondo įgaliojimo. E, manome, kad jūs apimate labai plačią geografiją visoje Europos Sąjungoje ir nematome vien e, teigiamų tendencijų, e, kai kuriuose valstybėse narėse matome, kad kai kur demokratija traukiasi, ekonomika e, kenčia ir visur tiek ES, tiek ES kaiminystėje. Aš manau, kad EDF turi unikalų politinį profilį. Jie veikia iš anksto, prevenciškai. Ir Šio fondo praktinė veikla mums padeda pakeisti situaciją artimiausiose kaimininėse šalise. Ypatingai noriu pasveikinti EDF veiklą, e, e, nes jūs parengėte Rusijos e, žiniasklaidos rusų kalba apžvalgą kaiminėse šalyse. ir e, matome didžiulį skirtumą e, tarp to, kaip anksčiau suprasdavome Rusijos propagandą ir dezinformavimo veiklą ir tarp to, kas parašyta šiame pranešime. Aš manau, kad e, šis tyrimas turėjo labai aišku rezultatą, tai yra išorės veiksmai ir komisijos koncentracija į Europos sąjungos Stratkom veiklą. ir išorės veiksmų tarnybos veiklą. Visą tai turint galvoje, turime pripažinti, kad EDF yra svarbi priemonė įgyvendinant ES kaiminystės politiką. ateityje. Žinau, koks e, sunkus jų darbas, kiek daug reikalavimų keliama, e, taip pat jūs konkuruojate dėl išteklių, dėl paramos ir šie, e, šios 113 iniciatyvų, kurių buvo imtasi 2015 metais, padės mums sustiprinti ES profilį ir padės pasiekti įsikeltus tikslus pagal kriterijus. Turiu klausimą ponui Pomenkovskiui dėl bendradarbiavimo su kaimininių šalių partneriais. Man svarbu susidaryti vaizdą, kokie yra jūsų poreikiai, kokia yra dabartinė situacija. Kaip e, manote, e, tas, į ką turėtume daugiau investuoti, kaip galime vystyti tos santykius. Ir taip pat, e, kiek tvarus yra tie projektai kuriuos palaikė EDF 2014-2015 metais. Kiek EDF e, suteikiami ištekliai, ištekliai padeda rasti naujų veiklų ar įtvirtinti esamas. Noriu pats pasveikinti jūsų komandą ir palinkėti visokiojo pasiekmės ateityje. Muchas gracias. Eh, Antes de darle la palabra. Ačiū. Prieš suteikdama žodį, pon, po, žodį ponui Pomjanovskijui, aš dar pats norėčiau pasisakyti vieningųjų kairiųjų vardu. Mums nepatinka tokios priemonės ir visuomet mes tą deklaruodavome. Atvirai kalbant, mus tai stebina, nes tai yra kaip ir tokia prastesnė Amerikos nacionalinio demokratijos fondo kopija. Bandoma ideologijos būdu kažkaip e, dėkti demokratiją, žmogaus teisės, tačiau yra paminamas suverenumas ir jungtinių tautų hartija, bei hartijos, kur kalbama apie kišimosi galimybę. Mane labai neramina tai, kad žmogaus teisų pakomitėtyje yra nuolatos kalbama apie Rusijos propagandą ir man įdomu, ar nėra kitokios propagandos, kurią, va, kurią varo CNN ar kitos televizijos, kiti televizijos kanalai, juk ten irgi propaganda. Niekas kažkaip ne, ne, neįvardyja tokį propagandą, o kalba tiesiog kaip apie žurnalizmą. Taigi yra kitų būdų e, kalbėti apie tą relatyvęją žiniasklaidą. Nežinau, ar tai būtų Rusijos žiniasklaida, Euronewsas, ar CBS, ar Foxo e, kanalas. Mano frakcija bijo, kad tai yra susijęs su, su tokiamis priemonėmis ir tiek norėjau pasakyti, dabar žodis ponui Pomjanovskijai. For... Ačiū už visas pastabas ir klausimus. Bandysiu trumpai pakomentuoti visus tos klausimus. Ir e, bandysiu sureaguoti visas pastabas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Gšybui už tai, kad jisai plačiau kalbėjo apie mūsų veiklą, ne tik 15 metų veiklos ataskaitą, bet konkrečiai visus to dalykus, kurie, kurie buvo minimi parlamento pranešime, kur buvo vertinami pirmi dviejį fondo veiklos metai Na, o 15 metai būtent irgi buvo susijęs su tais e, pirmais dviejais metais ir testinė jų veikla. Taigi mes pastebėjome tokių bendrų tendencijų ir politinių gairių vienodai skirti dėmesio ir e, pietiniams ir rytiniams kaimynams. E, toks požiūris visiems po pusę vis dar yra labai svarbus mūsų fondo veiklos elementas. Toliau kalbant konkrečiai apie tarptautinį susitarimą, kuriuo galbūt būtų įmanoma sukurti naują teisinį fondo formatą ir tokiu būdu užsitikrinti stabilesnį finansavimą. Apie tai buvo kalbama e, pradžioje ir neoficialiai kartais tai aptariama ir tarp valdymo organų narių, tačiau kol kas dar nebuvo pasiektas joks konsensusas dėl tokio susitarimo, nes procesas būtų labai ilgas ir politiškai jautrus. Ir nors atrodo, kad pati idėja yra įdomi, vertinant per ilgesnę laiko trukmę, tačiau kol kas ji nėra dar realiai svarstoma. Bet be jokios abejonės tai tikrai galėtų mums užtikrinti ilgalaikį tvarumą. Dabar EDF, EDF programų finansavimas e, yra užtikrinamas e, iš valstybių narių indėlių ir taip pat e, iš mums skiriamo, skiriamos biudžeto dalies. Komandiruojami darbuotojai taip, mes jų gauname, Danija neseniai atsiuntė mums vieną darbuotoją, kuris prisijungė prie mūsų komandos. Dabar kalbant apie mūsų darbo modelį vertinant konkrečiai Rusijos propagandą arba tai, kad trūksta pusiausvyros e, e, rusakalbėjai žiniasklaidoje, tai aš norėčiau pasakyti, kad tiesa, kad ši metodika ir toks požiūris gali būti naudojamas, kalbant ir apie Daešo veiklą e, žiniasklaidoje, tačiau mes čia matome du skirtingus reiškinius. Kremliaus kontrolės, kontroliuojama propaganda, čia yra valstybės varoma priemonė, o Daešo atveju tai čia yra kultas, sekta, tok, tokio pobūdžio propaganda, kuri naudojasi žiniasklaida ir samdo verbuoja e, kovotojus. Taigi metodika taip galbūt įmanoma, tačiau mes nemanome, kad, kad tie reiškiniai yra panašus ir reikia diferencijuoti ir atitinkamai mūsų veiksmus. bandant reaguoti į tą propagandą. Bet, na, tokia bendra nuosekli metodika, aišku, mes bendrai tokiai, tokiai idėjai pritarėme. Pone Panzerį, dėkoju už pozityvų vertinimą. Džiaugiuosi, kad Italijos vyriausybė svarstys galimybę skirti paramos, finansavimo. Mes tikrai to labai laukiame ir tikimės. Jūs klausėte, kodėl, ko, kokie invest, investiciniai prioritetai patys svarbiausiai, ypatingai pietuose. Tai aš pasakysiu, kad jau 16 metais, nors atsiskaitau už 15 metus, bet negalime gyventi nereaguojant į tai, kas vyksta dabar. Tai mes labai daug laiko skiriame tam, ką būt, galėtume nuveikti Sirijos pabėgėlių Turkijoje, Jordanijoje, Libane, padėčiai pagerinti. Ir mes manome, kad su fondo lėšomis galėtumėme padaryti daugiau ir mes dabar prarandame čia tikrai labai svarbę galimybę. Mes daugiausia teikiame dėmesio humanitarnės pagalbos finansavimui, kas yra būtina ir privaloma, tačiau tuo pat metu negalime pamiršti, jog reikia užsitikrinti žmonių paramą, ne tik kalbant. Uh, bet mes norime, kad žmonės geriau suprastų juos supantį pasaulį, nes jie vis labiau nusivylę, jie gyvena stovyklose, skirtingose vietovėse, kur baziniai poreikiai net nėra pakankamai tenkinami. Ir tokioje situacijoje, jeigu mes prarasime galimybę ir neleisime tiems žmonėms geriau susipažinti su mūsų uh, gyvenimu, su mūsų regionu, tada mes prarasime tikrai labai didžiulę galimybę. Taigi pilietinė, pilietinis aktyvumas, investicijos į jaunimą, lyderystę, švietimą, kai kalba eina apie milijonus žmonių, kurie tikimasi, kad kažkada sugrįš į Siriją ir bus atsakingi už to šalies atkūrimą, naujos Sirijos atkūrimą, tai aš manau, kad čia tikrai galėtume nuveikti daugiau ir mes pasinaudosime tą galimybę. Taigi jūs klausite, ką mes galėtumėme padaryti geriau. Aš nesakau, kad niekas nevyksta, bet sakau, kad galime galima būtų nuveikti daugiau, daugiau fondų programų turėtų būti skiriama šiam konkrečiam tikslui. Tas pas pasakyti ne apie Libiją, tai yra apleista teritorija, kalbant apie švietimą, valstybės kūrimo procesus, taip pat pilietinės visuomenės paramą ir taip pat mechanizmus konfliktui spręsti. Galiausiai norėčiau padėkoti ponui Auštrevičiui, kuris uh, kalbėjo apie tai, kad mes galėtumėme daugiau, kad mes dirbame visų dėdinkesnėmis sąlygomis. Tas tiesa, pilietinės visuomenės erdvė siaurėja ir tai yra faktas. Užsienio agentų įstatymo padariniai labai aiškus dabar, panašiai situacija Azerbaidžane, panašiai situacija Egipte ir daugelie kitų šalių. Pilietinė visuomenė uh, nėra grėsmė jokiai vyriausybei. Dėl to mes turime ir toliau remti pilietinę visuomenę visur, kur žmonės e, to siekia. Ir tai iš dalies atsako ir pirmininko klausimą. Fondas yra poreikiais pagrįsta organizacija. Mes reaguojame tik į tuos, kurie prašo paramos. Ir kadangi mus valdo tiek daug valstybių, tai mes nei vieno demokratijos modelio neeksportuojame, mes tiesiog remiame tuos, kurie tiki tokiomis pačiomis vertybėmis, kurios tikime, kuriomis tikime mes ir kurie nori skleisti tas vertybės savo visuomenėje. Ir visais tais atvejais, ypač kalbant apie labiausiai priešišką aplinką, tie žmonės, kai su jais kalbėsi ir klausi, ar darysite tai, ką darote, nepaisant to, ar bus mūsų steikiama parama ar ne, jie sako taip tik tai mes juos remdami jaučiamės moraliai geriau, nes tai yra mūsų solidarumo teisės - ištiesti ranką tiems, kuriems ta pagalba reikalinga. Taip pat aš 90-metyje buvau didžiulis aktyvistas Lenkijoje, kovojau prieš komunizmą ir aš ir toliau tęsiu tą kovą, nepaisant, te, te, te, te, būčiau tęsęs tą kovą, nepaisant ar to, ar būtų teikiama parama iš Danijos ir panašiai, ar ne, aš vis tiek, aš lei, leidau draudžiamus leidinius ir rizikavau, e, e, galėjau patekti į kalėjimą. Taigi nebuvo tai susijęs su kažkokia tai, kažkokiu tai konkrečiu demokratijos modeliu. Na, o kalbant apie rusi, rusakalbę žiniasklaidos propagandą, mes savo ataskaitoje nesakome, kad reikia kovoti su propaganda. Mes sakome, priešingai yra rusakalbė žiniasklaidos erdvė specifiniai auditorijai, kuri buvo užleista. Ir dabar matome tik vieną specializuotą, gerai kontroliuojamą centrą, kuris kontroliuoja visą žiniasklaidą, kuri veikia toje žiniasklaidos erdvėje. Taigi tai pažeidžia pluralizmo vertybės, nes nėra numatyta galimybė vis, visoms auditorijoms gauti informacijos. Taigi mes nekovojame su propaganda kontrapropagandos būdu, bet mes norime, kad daugiau nepriklausomų balsų būtų išgirsta toje erdvėje. Tada žmonės gali rinktis. Ir vėlgi labai svarbu suprasti, kad visa fondo esmė yra siekti vertybių, o ne interesų. Ir matome daug tautų, kurios valdo mūsų fondą ir mes negalime laikytis tik vienos politikos ar stumti tik vienus interesus, ar tai būtų Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos ar panašiai. Negalime, ne. Tai yra interesų mišinys, o pagrind, mūsų pagrindas yra vertybės. Aš tikiuosi, kad paliečiau visus pagrindinius klausimus, jeigu ne, galiu dar papildyti. Dėkoju. Gracias, señor Pomianowski. Ačiū ponui Pavinovskijai. Ačiū, kad atvykote į šį komitetą ir pristatėte savo veiklos ataskaitą. Ačiū už jūsų dalyvavimą diskusijose. Skelbiu šį darbo tvarkės punktą baigtų. Ir mes dabar pereisime prie ES ir Maroko bendradarbiavimo.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 Tai yra EIVT e valdantysis direktorius atviesis rimtams Šiaurės Afrikai ir kaiminysės politikos ir plėtros dėrybų generalinį direktorių pietinėms kaiminėms šalims Michaelį Koelerį. Mes e, nusprendėme e, padiskutuoti apie ES ir Maroko bendradarbiavimą ir Norėtume pakalbėti, kokiu būdu dabar e, galima įtraukti vakarų Saharą į e, susitarimą dėl e, žemės ūkio ir žuvininkystės produktų. Taip pat buvo pranešta, kad komisijos vicepirmininkė Mogerini lankėsi kovo ketvirtą rabate ir ten taip pat buvo kalbama apie partnerystės susitarimą. Buvo padarytos e, išvados ir buvo pranešta e, per e, kultūros ministrą, kad jūs norite sustabdyti bendradavimą švietimo srityje. E, taip pat buvo įvardinti 78 e, e, ambasadoriai ir į Europą atvyks per ateinančias kelias dienas užsienio reikalų ministras. Ministrė viceministras. Ir žinome, kad e, Marokas e, susidurė su sunkumais, e, tad taip pat žinome, kad buvo priimtas teismo sprendimas dėl ir dabar svarbu žinoti, kokia, koks bus mūsų politinis elgesys. E, politinė pozicija. Noriu suteikti e, žodį ponui Veskokui. Veskotui. Dėkuoju pirmininkė, man labai malonu grįžti į užsienio reikalų komitetą Europos parlamente. Nuo to, kai uh, tapau atsakingas už uh, artimuosius rytus ir uh, Šiaurės Afriką, aš E, pirmą kartą čia lankausi, taigi malonu buvo sugrįžti ir norėjau jums trumpai apžvelgti e, dabartinę mūsų situaciją, e, kokie yra mūsų santykiai su Maroku. Kaip dauguma jūsų žinote, Marokas yra vienas iš artimiausių mūsų kaiminystės partnerių ir turime platų ir gerą daug apimantį partnerystės susitarimą, asociacijos sutartį ir tai yra atspindėta tose srityse, kurias, kuriuose mes turime bendradarbiavimą Darbiavimo sustarimų žemės ūkis ir priekyba, švietimas, technologija, kova su terorizmu, migracija, energetika ir taip toliau. Mes artimai bendradarbiavome su Maroku daugelį sričių ir šis bendradarbiavimas buvo vaisingas abiems partneriams. Dabartinė situacija atsirado po to, kai e, bendrasis teismas e, gruodžio 10 priėmė sprendimą dėl tarybos e, sprendimų įgyvendinančio žemės ūkio susitarimą tarp ES ir, Euro ir Maroko. Ir buvo nuspręsta, kad dalis to sprendimo, yra, kuri yra susijusi su vakarų Sahara, na, aš dabar nesileisiu šitą e, dokumentą, jūs patys jį peržiūrėsite, tačiau buvo ten nuspręsta, kad pats sustarimas e, liko galioti, tik tais vienas e, jo aspektas buvo kvestionuojamas. Europos e, Sąjungos vyriausiai galiotinė iš karto pateikė pareiškimą ir po to, kai buvo apsitarta su valstybėmis narėmis, buvo sutarta, jog mes nepritarsime šiam teismo sprendimui ir mes paduosime apeliaciją. Ir e, gruodžio 18 e, vadovų taryba e, priėmė šitą sprendimą vieningai. Toliau buvo susitikta su Maroko atstovais ir buvo perduota labai aiški žinia, kad mes nemanome, jog šitas sprendimas kaip nors galėtų įtakoti mūsų ilgalaikius ir artimus partnerystės santykius su Maroku ir kad iš ES pusės mes manome, kad visi tie susitarimai turi likti galioti ir norėtume, kad tas bendradarbiavimas tęstusi. Po to vyko intensyvių diskusijų laikotarpis su marokiečiais. Mes, aišku, turėjome daug klausimų dėl paties sprendimo dėl to, kokią įtaką jis turės politinę ir teis, teisinę prasme. Šių diskusijų metu aš lankiausi rabate ir keletą valandų diskutavome. E, tai buvo gruodžio mėnesį. Vasario mėnesį e, NASA Burita, e, užsienio reikalų generalinė sekretorė, apsilankė Briuselyje ir paaiškino, kokią įtaką tai gali turėti mūsų santykiams. Ir visa tai E, reiš, e, visą tai e, leido mums oficialiai pateikti apeliaciją prieš teismo sprendimą. Tai buvo gruodžio 19. Vasario 25 Marokas paskelbė, kad jie manė, jog tas klausimas yra toks svarbus, kad jie norėtų išaldyti santykius su Europos Sąjunga sąjungą visais klausimais, įskyrus šį teismo sprendimą. Ir po to, po aukšto lygio sustikimų tarp ES ir Maroko, mes susitarėme, kad vyriausioji galiojotinė nuvažiuos į Rabatą ir um, ministrė atvažiuos į Briuselį. Ir šis toks pirmas sustikimas vyko e, kovo pirmą. E, vicepirmininkė e, vyriausiai galiotinė važiavo į Rabatą, o užsienio reikalų ministras ponas Mazuar priėmė ją. Ir po to vyko vieša spaudos konferencija ir ji dar kartą pabrėžė, kiek svarbi yra ši partnerystė. Uh, Ir tiek ES, tiek visoms valstybėms narėms dar kartą pabrėžė, kad mes manome, jog dabartiniai e, susitarimai yra teisiškai protingi ir tai yra geras pagrindas mūsų bendradarbiavimui, tęsti mūsų bendradarbiavimą ir be to mes atstatysime mm, pilnus e, santykius su Maroku visose srityse ir aptarsime, kaip ateityje mes galėtume uh, E, toliau bendradarbiauti. Ir e, šio, šio mėnesio pabaigoje ponas Burita atvyks į Briuselį ir mes labiau pasikilinsime, kaip galime toliau bendradarbiauti. Taigi, plačiai e, sakant, tokia yra dabartinė situacija, mes žiūrime, kaip mes galėtume statyti pilną bendradarbiavimą E, taip nori Europos Sąjunga. Mes turėtume tai padaryti kiek įmanoma greičiau. Mes dabar atnaujiname santykius, kontaktus ir tikimės, kaip grįžime į ankstesnę patėtį, tačiau, aišku, labai svarbu išspręsti teisinę situaciją, kiek įmanoma greičiau. Ir tai bus daroma per oficialią e, skundo procedūrą. Tokia yra dabartinė situacija ir mielai atsakysime jums į klausimą perduoti žodį ponui e, Koler. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti keletą pastabų apie ekonominį ir finansinį bendradarbiavimą su Maroku. Tačiau visų pirma, norėčiau jūs patikinti, kad uh, 2015 metais bendradarbiavimas su Maroku buvo pavyzdinis. Marokas bendradarbiauja su ES, e, derasi su ES dėl laisvos prekybos sustarimo, nors konkrečių dėrybų raudų, raundų pereitais metais nebuvo organizuota. Tačiau e, Marokas yra e, suinteresuotas e, gilinti bendradarbiavimą su ES. 2005 metais mes konsultavomės su e, kaimininėmis e, šalimis ar reikėtų peržiūrėti ES kaiminystės politiką. Ir Marokas aktyviai dalyvavo šiuose konsultacijose, parengė dokumentą, labai aišku ir ambicingą dokumentą kuris parodo, kad Marokas priemė strateginį sprendimą e, orientuoti šalį į ES. Aišku, Marokas nesieks narystės ES, tačiau Marokas E, savo modernizavimo strategiją glaudžiai sieja su ES ir bendra rinka. Todėl ir Marokas pateikė labai toli siekianti, e, siekianti pasiūlymą, kuris e, turi potencialą ir kuris leis pereiti prie mūsų glaudesnės partnerystės su Maroku. Taip pat tai galėtų būti, e, na, kaip ir pavyzdys, bendradarbiauti su kitomis šalimis. Dabar kalbant apie konkrečius bendradarbiavimo pavyzdžius. 15 metais tikrai gyvenome labai daug iniciatyvų. 15 metais mes e, pagal kaiminystės politiką Europos Sąjunga įsipareigojo skirti 225 milijonus eurų e, Marokui, kad būtų gyvendintos e, programos susijusios su e, užimtumu, augimu, profesiniu mokymu, kad būtų reformuota kalėjimų sistema, valdžios institucijos. Finansavimas turėjo būti skirtas ir studentų mainams. Iš viso buvo išmokėta 181 milijonas eurų. Taigi viskas rodo, kad mūsų bendradarbiavimas yra naudingas ir vaisingas. Ir E, tai yra mm, geras bendarbiavimo pavyzdys, galvojant apie peržiūrėtą ES kaiminystės politiką. Kaip e, mano kolega sakė, e, per pastaręsią situaciją susidarė tokia labai sudėtinga situacija. Nes, kaip ir kolega sakė, Marokas nusprendė išaldyti kontaktus su ES kelioms savaitėms po to, kai Marokė apsilankė vyr įgaliotinė ir laukiant e, ministrės Baritos vizito Briuselyje mes e, norime išsiaiškinti situaciją, ką tai reiškia ir norime vėl atnaujinti kontaktus su Maroku. Susidurime su tam tikromis problemomis, e, kurios yra susijusios su Maroko sprendimu ir e, jo įgyvendinimu. Atrodo, kad jie sprend, tokį sprendimą skirtingos ministerijos įgyvenimo skirtingai. Pavyzdžiui, užsienio reikalų ministė, ministras E, Maroke nežino, e, kaip vadovautis e, tokiu sprendimu ir kaip turėtų būti toliau bendraujama su ES. Taigi noriu aiškiai pasakyti, kad mes nenutraukėme su e, Maroku bendradarbiavimo. Priešingai, mes e, e, teigiamai žvelgėme į bendradarbiavimą ir į bendradarbiavimo teikiamas galimybės. Tačiau problema yra ta, kad Marokas tikrai nenori, kad tas mūsų bendradarbiavimas būtų matomas. Ir Dėl to kyla e, daug neiškumų, kuriuos mes turėtumėm pasiaiškinti su Maroku. Visų pirma, kaip turėtų vykdyti e, techninis bendradarbiavimas, ar turi būti organizuojami ekspertų e, susitikimai ES ekspertai gali bendradarbiauti su savo partneriais ministerijose Maroke, nes visa tai turės poveikį ir mūsų bendradarbiavimo darbo tvarkiai šiems metams Taip pat mes išsiuntėme e, ponui Busaitui, kuris yra e, Maroko finansų ministras, e, laišką, kur kalbama apie bendradarbiavimo metodus su ES. Taigi laiške bandėme tiesiog išaiškinti, su kokiamis mes problemomis galime susitarti, susidurti, jeigu nebus vykdomas techninis bendradarbiavimas. Ir problemų galės kilti įvairiuose srityse. Žinia, kad mes e, dirbame su metiniais biudžetais. Tai reiškia, kad e, Europos parlamentas numato, e, kokį biudžetą mes skirsime kaiminystės politikai ir juo mes turėsime vadovauti. Ir jeigu tam tikros e, lėšos nebus e, išmokėtos, e, E, jos tiesiog bus e, perkeltos į kitus metus. Tokia yra taisyklė, kurią mes vadovaujamės. Taigi, mm, kuo toliau einame, tuo e, tampa sudėtingiau atnaujinti bendradarbiavimą, organizuoti projektus, misijas, kad būtų galima mm, laikytis nustatytų biudžeto reikalavimų. Na ir jeigu dabar niekas nebus daroma vėliau, e, bus sunku panaudoti lėšas, kurios e, yra skirtos e, Marokui. Taigi visa tai buvo aptarta su kolegomis iš Maroko. Ir pateikėme jiems statistinių duomenų sakėme, kad 551 e, milijonas eurų turėtų būti e, skiriami naujoms programoms. Tai yra dalis e, lėšų, kurios yra perkeltos iš pereitų metų. O kalbant apie mokėjimus programoms, kurios yra skirtos infrastruktūrai įgyvendinti, ir kurios turėtų būti finansuojamos iš ES e, institucijų. susidurs su finansavimo lėšomis, e, su finansavimo problemomis. Ir apie tai mes kalbėjome su mūsų partneriais iš Maroku. Dar yra vienas projektas, kuris galbūt e, bus įdomus jums tai yra tarpvalstybinė, tarpvalstybinė bendradarbiavimo programa. E, Ispanija, Portugalija ir Marokas dalyvauja gyvenant šią programą ir jai e, lėšus reikia skirti iki e, kovo pabaigos. Antraip e, tiesiog finansavimas bus prarastas. Ir mm, Marokas žino, su kokiamis mes problemomis susidurėm. Ir dar kartą sakau, kad mes nežaidžiame jokių politinių žaidimų. E, vėlavimai atsiranda dėl sutarčių, dėl finansavimo reglamentų ir mes esame suinteresuoti atnaujinti mūsų kontaktus, ko galima greičiau. E, po e, vyriausiosios įgaliotinės apsilankinimo Arabate atrodo, kad įgyvendinimas vyks taip, kaip buvo numatyta ir tai reiškia, kad mokėjimo asignavimai galės būti e, išmokėti. Tačiau dabar viskas priklauso nuo Maroko. Marokas žino, kokia yra situacija, kokie, kokios yra problemos. Mes esame optimistiškai nusiteikę, kad e, bendradarbiausime Tačiau tuo pat metu reikia grįžti prie tos e, normalios situacijos ir e, vykdyti techninį bendradarbiavimą. Dėkoju. Grazie, prezidentė. Panas Panceris. Ačiū pirmininkė. Aš e, net nebejoju tuo, kad bendradarbiavimas tarp ES ir Maroko yra labai svarbus ir mes laikomės nuomonės, kad e, Marokas yra privilegijuotas partneris. Tačiau, kalbant apie susidariusią situaciją po to, kai teismas priėmė sprendimą panaikinti e, susitarimo e, dalį, kur kalbam apie subsaharą, tai visų pirma reikėtų pagalvoti, ar mums šiuo atveju netenka atsakomybė žiūrint, kaip yra įgyvendinamas e, susitarimas. Taigi reikėtų pasižiūrėti, kokia visų pirma tenka mums atsakomybė šioje situacijoje. Dabar norėčiau užduoti e, porą klausimų e, ponui Veskot. E, jūs sakėte, kad vyri galiotinė apsilankė e, Maroke, tai yra sveikintinas dalykas, mano nuomonė. Jūs e, sakėte, kad priemus teismų sprendimą Marokas nusprendė išaldyti santykius, nors vyri galiotinės apsilankimas kaip ir leido išeiti mums iš aklavetas. Tikrai nemanau, kad mūsų laukia lengvas laikotarpis, nes e, spalio mėnesį Marokė bus organizuojami rinkimai ir e, na, tai tikrai e, nėra mūsų naudai, nes politinės jėgos kon konkuruoja tarpusavyje, čia yra ir politinių partijų, kurios remia ES, kitos ne, taigi nereikėtų pamiršti ir šio politinio konteksto. Ir mes bandėme išaiškinti kad ES teismai yra nepriklausomi, jei negali būti daromas politinis e, spaudimas, nes kitaip kiltų problemų su demokratija. Tačiau, kalbant apie bendradarbiavimą su Maroku, be techninių e, klausimų, be vėlavimo, reikia spręsti ir kitus e, dalykus. Tai yra, mes turėtumėm kelti klausimą, kokį vaidmenį ES gali suvaidinti, kad paremtų Junktinių Amerikos valstijų veiksmus, kad būtų galima rasti e, sprendimą pagal rezoliuciją 1754. Bankimūno pateiktas sprendimas, man atrodo, atgyvenęs ir tikrai nepadės įspręsti problemų. Reikia suvokti, kad kuo e, daugiau laukiame, tuo sudėtingiau bus rasti e, sprendimą. Toliau antras dalykas. Mes negalime sėdėti rankų sudėję. Laikausi nuomonės, kad ir mes galime imtis veiksmų Ir čia yra svarbus regionalizavimo procesas. Marokas patvirtino atitinkamus teisės aktus, jie, turės, jie turi būti įgyvendinti, ypač mm, kalbant apie subsaharą, mes turime pradėti bendradarbiauti su Maroko valdžios institucijomis ir siekti e, na, subsaharos problemos sprendimo, pateikiant e, pavyzdžius iš ES. Taigi, galbūt, e, aišku, nereikia pamiršti, kad teismas priemė sprendimą, tačiau yra pateiktas. E, pradėtas apeliacijos procesas, kuris e, įtakoja žvejybos susitarimus. Žvejoti pagal minėtą sustarimą dabar neįmanoma, todėl reikia ieškoti tiek politinio, tiek diplomatinio sprendimo ir jį turi, jį turi įsitraukti tiek komisija ir Europos parlamentas. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie tai, ką aš pasakiau. Ačiū. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Ponas Gabriel, ponė Gabriel. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti uh, vyriausiai galiotiniai poniai Morgerinė už visas jos pastangas daromas tam, kad Marokas išliktų mūsų svarbių partnerių. Ir aš manau, kad šiandieną yra būtina nepamiršti, kad politinių lygmenių mes negalime laukti, kol bus priimtas galutinis sprendimas turime palaikyti tuos santykius su Maroku, e, kurie plėtojami jau daugybę metų. Mes negalime gyventi tame vakume, kuris buvo sukurtas e, to sprendimo. Ir aš norėčiau konkrečiai paklausti apie procedūras. Kaip, kokios, kiek bus laikomasi procedūrų, ar jos bus pagreitintos, ar normalios procedūros, nes kiekvienas mėnesis čia yra labai svarbus, turint omenyje mūsų partnerystę ir taip pat pritariu tam, ką sakė ponas Vestkot, Marokas yra vienas stabiliausių, patikimiausių regiono partnerių ir vyksta bendradarbiavimas neturėtų būti stabdomas ir aš manau, mastau čia apie kovą su terorizmu, radikalėjimu ir taip pat kalbant bendrai apie Viduržėmio jūros ir Afrikos regiono stabilizavimą, mes negalime jokių būdų pamiršti viso to, ką Marokas darė jau daugybę metų migracijos ir saugumo srityje. Taigi šiandieną aš tiesiog norėčiau tiesiog pasakyti, kad valstybės narės bus vieningos, nes labai svarbu, kad valstybės narės šiuo klausimu išliktų vieningos ir vien, vienbalsiškumas, kuris buvo jauč, e, buvo e, jaučiamas, kai buvo primtas pirminis sprendimas, tikiuosi, kad tas vienbalsiškumas išliks. Ir e, tikiuosi, kad tai bus tam tikras tramplinas siekiant toliau plėtoti politinį dialogą, bet taip pat neturime pamiršti ir prognozuojamumo elemento. Ir man tiesiog kyla čia klausimas, kaip užtikrinti kitų tarptautinių organizacijų uh, E, de, veiksmų derinimus su kito, kitomis e, e, tarptautinėmis organizacijomis, čia aš turiu omeny jungtinės tautas. Ir taip pat e, taryba komisija, teismas, kaip priminė vyriausiai galiotinė savo vizito rabate metu, kokių bus imamasi veiksmų ir kokiais keliais bus žengiama, kokiu, kokias dabar turime galimybės uh, tam, kad nebūtų um, rizikuojama kitų, dar kitų tarptautinių, e, dvišalių sutarimų su e, Maroku, kad būtų išsaugotas tas abipusis pasitikėjimas. Ir dar dėl vakarų Saharos norėčiau pasakyti, kad būtent teisingumo teismas priminė, kad mes privalome imtis veiksmų šioje srityje, negalime pamiršti tos problemos, nes turime kalbėti apie autochtonus ir ten gyvenančias gentis ir kalbėti apie humanitarinę pagalbą tiem žmonėms ir labai svarbu, kad tai atitiktų Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos nuostatas, kad viskas būtų daroma konstruktyviai ir veiksmingai ir bešališkai. Ir labai svarbu, kad ES būtų įtraukta į šį procesą, nes mes tikrai esame suinteresuoti šio procesu ir turime būti atsargus, kad tie padariniai nebūtų jaučiami e, neigiamą prasme. Dėkoju. Gracias, presidente. Saben... Pana Sauso. Ačiū, pirmininkė. Jūs žinote, kad mano šaliai vakarų Sahara yra labai jautus klausimas. Nes vis dar turime tų administracinių ryšių. Uh, su šiuo regionu. Ir kai buvo priimtas tas sprendimas, kuris galbūt nelabai patinka ES, tačiau dėrybos jau yra įsibėgėjusios ir žmonės kalba apie netinkamą elgesį, bet galiausiai sprendimą jau priima teismai. Ir taip mes norime palaikyti gerus santykius su tam tikrais partneriais, kurie vaidina svarbu strateginį vaidmenį. Tačiau, jeigu pažvelgtumėme į tokią šalis kaip Turkija, Marokas, mes negalime tiesiog leisti ten vykti bet kokiai politikai. Markas turi gerbti žmogaus teisės ir turime tą pasakyti, tą pabrėžti, kai jau trejus metus kali tam tikri, tam tikri e, kovotojai, kurie paskelbė yra ir, ir bado streikus ir panašiai. Mes turime čia e, gerbti tarptautinės teisės nuostatas. Jungtinių tautų generalinis sekretorius irgi apie tai kalbėjo, kalbėjo apie vakarų Saharos dekolonizaciją. Taigi, norėčiau užduoti štai kokius klausimus. Kodėl taryba siūlo naudotis šią priemonę. Kodėl yra numatoma ta apeliacija, kodėl viskas vyksta taip skubotai ir greitai ir ką ES ketina daryti, kad, kad būtų dekolonizuojama ši teritorija. Dėkoju. Tack så mycket. Eh, jag kommer att tala svenska så ni behöver lurar. Aš kalbėsiu švediškai, todėl uh, užsidėkite ausinės, o beje, sėdžiu čia. Man teismo sprendimas nenustebino. Jie padarė tą pačią išvadą kaip Švedijos vyriausybė. Ir e, taip e, kairieji darė daugybę metų. E, regionas užimtas, Marokas neturi teisės per, parduoti marokietiškus produktus vak, vakarams. Taigi manęs šitas teismo sprendimas visiškai nenustebino. Aš labai džiaugiuosi bent tuo, kad daiktai vardinti savais vardais. Jeigu mes kalbame apie e, Maroką, kuris neva neįeina į vakarų Saharą, tai turiu pasakyti, kad tai yra e, visa e, užimta teritorija ir Maroko gyventojai neturi teisės balsuoti vakarų Saharoje. Ir kaip visos šalis e, vieningai e, sakė, jie sakė, kad pritarė šitam teismo sprendimui, tačiau Švedija mano kitaip, pavyzdžiui, dėl žuvininkystės susitarimo. Švedija mm, sutinka uh, su, uh, sus, uh, sutinka dėl procedūros. apeliacijos procedūros, e, tačiau netinka, nesutinka su rezultatu. E, kaip mes patikrinsime galimus rezultatus iš Švedijos pusės žiūrint? Ir e, galime pasakyti, kad Švedijos parlamentas ir piliečiai tikisi, jog aukštesnėje instancijoje turbūt bus padaryta ta pati e, išvada, nes tartutinė teisė yra tartutinė teisė. Ir Mes e, turėtume e, stovėti, e, turime pakovoti už savo teises ir vertybės. Ir dabar iki šiol Europos Sąjunga ir taryba nebuvo padariusi jokių išvadų dėl to, kai bus pataiko, e, pritaikomas šitas e, teismo sprendimas. Ar vakarų Saharos produktai e, bus vežami į ES ar ne. Jeigu taip, tai būtų neteisinga. Turiu klausimą. Kas buvo rašoma Maroko spaudoje? Pone Magorinis sakė, kad ES ir Marokas turėtų bendradarbiauti peržiūrint šitą teismo sprendimą. Tačiau be abejo mes turėtume bendradarbiauti su Maroku, eidami į sekančią instanciją, tačiau vieną noriu pasakyti dėl šios temos. Aš um, turėčiau jūs, jūsų laiką, kalbėjimo laiką apriboti dėl to, kad mes dar uh, laukiame uh, komisijos nario uh, pas mus ateinančio. Aš manau, kad yra labai svarbu pastebėti, jog mes turime kalbėti ne tik apie tai, jo kilo problema dėl teismo sprendimo. Mes kalbame apie Maro, santykių su Maroku ir turime palaikyti demokratinę santvarką. Kol kas nebuvo jokios diskusijos apie tai e, ir mes esame tartume spastuose. Aš nesutinku su kolegomis, kurie kalbėjo apie e, apie tai. Mes kaip parlamentas turime parodyti platesnį supratimą, mes norime gerų santykių su Maroku ir aš manau, kad yra visiškai teisinga, jog vyriausiai galiotinė ir komisija e, pasako, jog jie apskūs šitą teismo sprendimą. E, mes be abejo e, galime labai atsar, nega, turime būti labai atsargus, sakydami, kad Marokė, Maroko vyriausybė ir Maroko žmonės yra politiškai šališki. Mes taip pat turime gerbti savo pačių teisės viršenybės principą. E, kadangi kilo konfliktinė situacija, mes turime kalbėti apie tai, ką daryti, kad nepalaikytume nei vienos, nei kitos pusės. Ir nei ponas Vesko, e, nei ponas e, Kelia kalbėjo apie tai, kaip galima būtų išspręsti konfliktą galėtumėte galbūt pakomentuoti. Taip pat mes turėtume e, pripažinti, kad Pankimun e, parodė mm, e, kad nepriima kritikos, mes turime palaikyti jungtinių tautų e, poziciją ir aš suprantu, kad marokiečiai gali priimti ES delegacijas ir mes turėtume važiuoti. Ir taip pat suprantu, kad mūsų Arabų e, lygos e, sustikimas Marake taip pat buvo atšauktas. Aš manau, kad šio ryto e, diskusija yra per siaura ir mes turėtume apie tai kalbėti plačiau. Dėkuoju. Dabar prašyčiau, kad jūs laikytumėte, pasakytumėte nelgiau kaip vieną minutę ir kitaip aš nutrauksiu jūsų pasisakymą. Ačiū už informaciją, kurią pateikė ponas Saveskot ir ponas Kuler. E, pasisakysiu dėl ponios Mogerini vizito rabate. Tai yra sveikintinas dalykas, leis įsiaiškinti daug dalykų su Maroku bei pagerins e, mūsų santykius su Maroko vyriausybė. Marokas yra svarbus ES partneris. Jam yra suteiktas pažangios partnerystės partnerio e, statusas. Taip pat Marokas yra strateginis partneris e, saugumo srityje, kovojant su terorizmu. Taip pat tai yra svarbus ekonominis partneris, kalbant apie sudarytus žuvininkystės sustarimus. Marokui tenka tam tikros pareigos pagal tarptautinę teisę, tačiau mums reikia akcentuoti mūsų e, santykių svarbą. Galbūt e, ne visada viskas e, buvo gerai, tačiau santykiai su Maroku yra labai svarbus. Tad e, laikausi nuomonės, kad reikia toliau bendradarbiauti, kad mūsų bendradarbiavimas būtų sėkmingas, kaip pasakė ponas Veskot ir ponas Kiuler. Dėkoju. Ponios ir ponai, aš daugiau negaliu leisti pasakyti nariams, mes turime sustabdyti diskusiją ir dabar noriu dar sutikti vieną žodį ponui Gorek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Reikia pasakyti, kad Marokas yra viena stabiliausių Afrikos valstybių. Tai yra ilgalaikis mūsų partneris Tai yra šalis, kuri įgyvendina labai pozityves reformas. Vyksta esminiai socialiniai pokyčiai toje šalyje, ypač kalbant apie moterų padėtį ir panašiai. Taigi yra, tai yra labai svarbus klausimai ir mes dėl to turime išreikšti pagarbą šiai valstybei ir privalu labai bendradarbiauti su šia valstybe. O dabar ta krizė tai yra mūsų politikos veiksmingumo išbandymas, mūsų bendros užsienio politikos veiksmingumo išbandymas. Reikalinga tokia pozicija, kad būtų galima e, gerbti mūsų partnerės interesus. Ir aišku, vakarų Saharos problema yra gerai žinoma jau daugybę metų, kadangi Europos Sąjunga, Europos bendryje, bendryje bendradarbiauja su Maroku. Uh, Ir mes nuo pat to bendradarbiavimo pradžios puikiai žinojame, kokia yra Maroko pozicija vakarų Saharos atžvilgių. Ir yra daug kalbama apie tai, kodėl kilo šią krizę, bet be jokios abejonės Marokas yra pati stabiliausia Šiaurės Afrikos valstybė ir mūsų partnerystė vyksta ir kovos su terorizmu srityje, tai yra valstybė, kur, vyks, kur vykdoma konstruktyvi politika migracijos srityje Ir taip pat gauname pozityves ataskaitas apie, apie migracijos situaciją. Taigi mes tikrai turime kažkaip bandyti išbristi iš tos krizės. Dėkoju. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Uh, I would like to... Sorry, because I came... Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad uh, prisijungiau prie šių diskusijų, tik tabiau norėčiau sudalyvauti šiuose diskusijose ir pateikti vieną pastabą. Mes turime gerbti Europos teisingumo teismo sprendimą. Tai yra mūsų teismas ir turi būti gerbiamas. Jo turi vadovautis ir komisija. Taigi man kyla klausimas, kaip gali būti, kad komisija taip greitai sureagavo ir e, iškėlė klausimą dėl teismo sprendimo. Aš laikausi nuomonės, kad Marokas yra labai svarbus, tačiau taip pat mums svarbus ir žmogaus teisų klausimas. Vakarų Saharos klausimas e, yra sudėtingas. Ten yra pažeidži... E, vakarų Saharoje pažeidinėjimas pagrindinės žmogaus teisės. Dėkuoju. Grazie, Presidente. Questa... Ačiū pirmininkė. Ponas Borgėzijo. Klausimas yra tikrai labai sudėtingas. Ir e, visi supranta, koks svarbus yra Europos teisingumo teismo sprendimas. ES institucijos ir Europos parlamentas diskutuoja šio klausimo. Ir Egzistuoja ES teisė, kuri susiformavo ne dėl ES parlamento e, sprendimų, bet dėl Europos teisingumo teismo sprendimo. Taigi e, atrodo, kad mes bereikalo e, čia diskutuojame, nes užsienio politiką vykdo Europos teisingumo teismas. Mes esame pasirašę su Maroku susitarimą Ir buvo sakyta, kad e, mes puikiai tuo metu žinojame, kokia yra e, Maroko situacija ir e, koks yra Maroko požiūris į vakarų Saharą. Ir mes tikslingai pasirašėme susitarimą su Maroku. Ir manau, kad Mogherini veiksmai jau pavėluoti. Dabar mes turime pripažinti patys, kad suklydome ir turime atsiprašyti Maroko vyriausybės už e, tokį e, skandalą e, kilusi ir už kurį mes esame atsakingi. Marokas yra mūsų sąjungininkas. Reikia pasakyti, kad na, mažai turime draugų tame regione, su kuriais galėtumėm kovoti prieš teroristus ir spręsti migrantų klausimą. Dėkoju. Merci, monsieur le président. Je voudrais pas... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad tarptautinė teisė nebūtinai yra nukreipta prieš Maroką vakarų Saharos klausimų, nes yra labai daug sutarčių, tarptautinių sutarčių pasirašytų istorijos bėgyje, kurios įrodo, kad Marokas turi solidžių juridinių priežasčių išlaikyti savo suverenę teritoriją ir ketvirtoji jungtinių tautų dekolonizacijos komisija yra priemusi atitinkamus sprendimus, taigi tai yra labai sudėtingas klausimas ir per ilgą istorijos eigą Marokas įrodė, kad suvienimas yra svarbesnis šiuo atveju tai šalies suvienimas. Taigi, dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Marokas yra esminis partneris ES, stabilus partneris, partneris, kuris įrodė, kad žengia demokratijos teisinės valstybės e, žmogaus teisų keliu ir kovoja su terorizmu. Ir dar vienas signalas, kurį nus, nus, buvo nusiustas prie šį sprendimą, būtent, kad Europos Sąjunga tartutinės politikos srityje negali kvesionuoti teismo sprendimų. Aš suprantu, kokia, kokia yra Maroko reakcija, kuri gali būti kartais ir brutali, tačiau jie tai vertina kaip įžeidimą ir tai visiškai suprantama. Aš sveikinu ponios Morgerinį pastangas bandant atstatyti situaciją ir kviečiu visus kolegas skubiai spręsti šią problemą, kad būtų atkurti geri santykiai tarp ES ir Maroko. Ačiū. Merci infiniment, monsieur le président. Ponas Predačių, ponė pirmininkė, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad mane šokiravo tai, ką pastaruoju metu mačiau, ką padarė bankimūnas, kuris padarė didžiulę klaidą mano vertinimu. Visada nervingai jisai reaguoja į situaciją, jis susitiko su užsienio reikalų, Maroko užsienio reikalų ministru ir elgėsi labai nervingai, nes tai, kaip šis skandalas vertinamas Maroke, ta reakcija iš tiesų yra labai stipri ir neprimtina, kad generalinis sekretorius vartotų žodį okupacija. Nėra primtina tokį žodį šiame kontekste vartoti. Ir taip pat norėčiau paklausti pono Vestkoto, kokie numatyti tolesni išorės veiksmų tarnybos veiksmai tam, kad būtų išsaugota partnerystė su Maroku. Ir aš tikrai sveikinu labai ryškius žingsnius, kuriuos žengė ponia Morgerini šiuo tikslu. Dėkoju. Pone pirmininkė, labai trumpai keturis dalykus norėčiau užsakyti. Ir pirmiausia, mes žinome, kokiu politinių padarinių, kalbant apie Maroko saugumą, tai turi. Mes tą žinome čia, mes tą žinome Prancūzijoje, atsižvelgiant tai, kas vyko lapkričio 13 dieną pas mus. Taigi tie užšaldyti diplomatiniai santykiai turės padarinių ir Europos Sąjungai, turint omenyje saugumo klausimus. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų, kokių ketinate imtis priemonių tam, kad tas santykių užšaldimas uh, neužsitęstų ir kad tai nepakenktų mūsų bendrai kovai su terorizmu. Ir dar vienas dalykas. Pone Kioler, aš manau, kad mes e, Europos Sąjungoje turėtumėme atsižvelgti į teismo sprendimą. Teismo sprendime e, teigiama, kad e, žemės ūkio susitarimo uh, srityje reikalinga, kad taryba imtųsi atitinkamų veiksmų. Taigi, kaip jūs ketinate į tai reaguoti mm, tam, kad žemės ūkio susitarimas būtų naudingas. Ir taip pat kitas klausimas, bendradarbiavimas migracijos srityje, jis irgi yra labai svarbus, kai matome, kas ką gali padaryti, Marokas ką padarė, Marokas pastaraisiais metais. Taigi čia reikia numatyti bendradarbiavimą ir šioje srityje, nes dabartinėmis sąlygomis tai yra būtina. Taigi čia vėlgi, ką jūs ketinate siūlyti šio bendradarbiavimo rėmuose, e, nepaisant užšaldytų santykių toliau, Saharos konflikto sprendimas ar išorės veiksmų tarnyba neketina padėti tam, kad būtų įgyvendintas būtų pasiekti tie tikslai ir jungtinės tautos uh, ieško patikimo sprendimo, sprendžiant vakarų Saharos klausimą. Aš manau, kad būtų labai gerai, jeigu būtų pateikiamas pasiūlymas, Europos diplomatijos pasiūlymas, numatant galimybę, kaip būtų galima greičiau išbristi iš tų 40 metų diplomatinės, diplomatinio aklagatvio. Minutę gehalten hat. Labai ačiū. E, turiu dabar nutraukti diskusiją Ir e, galėtumėte e, su savo kolegomis apsitarti frakcijoje prieš pasisakydami čia. Dabar suteiksiu žodį e, ponui Peskok. Dėkoju. Aš penkias mintis norėčiau išsakyti, reaguodamas jūsų klausimus. Pirmiausia, E, kaip daugelis jūsų, e, aš pripažįstu, kad Marokas yra vienas iš artimiausių mūsų e, partnerių toje, tame regione ir mes turime aptarti esminių, esminius dalykus. Pavyzdžiui, vienas iš jų yra terorizmas, migracija. Mes artimai bendradarbiavome E, ir buvo labai rimta partnerystė migracijų klausimais. Tai yra rimtas klausimas mūsų darbo tarkė ir mes norėtume išnaudoti šitą partnerystę ir ją atnaujinti, būtent e, spėsdami šios klausimus. Dabar e, artimas santykis yra svarbus mums visiems. Ir labai svarbu, kad abu partneriai konkretų šitą klausimą turėtų savo akiratyje. Toliau kai kurie iš jūsų iškėlėte e, klausimą dėl vakarų Saharos. Mm, tai minima ir teismo sprendime. Keletą metų ES turėjo labai aiškę poziciją dėl vakarų Saharos ir E, būtent jungtinės e, tautos ir ES tengiasi e, pasiekti politiškai tvarų ir teisingą sprendimą, kuris padėtų vakarų Saharos gyventojams laikantis numatytų jungtinės tautos, jungtinių tautų hartijos principų toliau mm, bendradarbiauti su mumis ir mes konstruktyviai dirbsime siekdami sprendimo šioje srityje. Kaip sakė kolega iš Prancūzijos, šitas klausimas yra labai rimtas ir aš nenoriu visko labai supaprastinti. Tačiau mes labai artimai bendrausime su jungtinėmis tautomis ir Aš e, bendrauju su e, generaliniu sekretoriu ir mes palaikysime artimus e, ryšius. Toliau, dėl teisinės procedūros. Aš suprantu, kad tarybos teisės tarnyba paprašė paspartintos procedūros. Taip yra todėl, kad labai svarbus yra teisiniai klausimai ir svarbu juos išspręsti kiek įmanoma greičiau. Tai taip pat yra taikoma ir mūsų santykiams su Maroku. Norėčiau pabrėžti, kad ribotas teismo sprendimo pobūdis, kurį kai kurie jūsų minėjote, aišku, aš nesu teisininkas ir nenoriu rizikuoti E, ir viskas per daug supaprastinti. Tačiau bendrai paėmus, kaip sakė teismas, buvo pasakyta, jog turime užtikrinti, jog e, mūsų susitarimai būtų naudingi žmonėms, e, visam regionui, visiems regionams, kuriems tas susitarimas yra taikomas. Ir aišku, mes negalime padengti visų teritorijų, kurias administruoja Marokas, tačiau mes turime atsižvelgti į žmonės ir mes neturime e, per, e, per, per nelik e, padidinti Teisingumo teismo e, sprendimo taikymo srities. Tačiau reikia e, kelti klausimą, kas turi teisę paduoti į teismą tarybą ir koks yra tų tartutinių sustarimų teisinis statusas. Visi šitie klausimai yra svarbus. Tačiau aš šias detalės paliksiu teisėms, teisės ekspertams. Be to, pats Marokas nėra e, tiesioginė šalis. Ir nedalyvauja pačioje, pačiame, mm, pačioje byloje. E, todėl mes artimai bendradarbiaujame su Maroku ir e, vedame dialogą šiais klausimais. Mes turime suprasti, kas vyksta ir jums tai yra įdomu, apie ką ta teismo byla. Taigi tai yra geras mūsų partneris ir mes norime palaikyti e, diskusiją šiuo klausimu, kad jie suprastų, kas vyksta ir kokią įtaką tai gali turėti. Kalbant apie tai, ką nuspręs teisingumo teismas, e, kai sprendimas bus apskūstas, aš nežinau. Na, aš e, ne, nenoriu toliau komentuoti tos teisingumo teismo sprendimo ir pačios bylos. Tačiau, aišku, mes turime gerbti teismo e, sprendimus pagal mūsų teisės viršinybės principą. E, svarbu, kad viskas būtų išaiškinta ir kai tai išaiškinta, mes turime gerbti tuos sprendimus. O kaip toliau mes bendratarbiausime su Maroku? Na, pirmiausia, grįžkime ten, kur mes buvome. Tam mes ketiname padaryti, mes tą siūlome. Uh, ir iš ES pusės žiūrint nėra jokių kliūčių atstatyti mūsų visišką bendradarbiavimą. Mes norėtume tai pagilinti keliose srityse, kaip Michael Kela jau pabrėžė ir kai kurie iš jūsų minėjote. E, vis daugėja bendrų problemų, su kuriomis norėtume e, kurias norėtume įspręsti kartu su Maroku ir e, mes peržiūrėsime įvairius sustarimus, tarp jų, pavyzdžiui, judumo susitarimą E, tačiau mes labai norėtume, kad Marokas e, būtų pasirengęs su mumis bendradarbiauti ir mes esame tam labai atviri. Ačiū. Man atrodo, kad kolega viską atsakė į visus klausimus, tačiau dauguma parlamento narių savo pasisakymuose akcentavo, kad e, ta su Maroku yra strategiškai svarbi. Tačiau šiuo atveju situacija uh, E, yra štai kokia. Mes naudojame finansinės priemonės, kad e, platintumėm taip pat ir ES vertybės. E, buvo užduotas klausimas dėl migracijos. Kalbant apie programas, kurios yra numatytos šiems metams, mes planuojame įgyvendinti prisidėti prie Maroko migracijos programos įgyvendinimo ir skirti 45 milijonus eurų. Tokios programos įgyvendinimas yra naudingas ir mums, aišku, bendradarbiavimas turėtų vykti bendrų vertybių pagrindu. E, kolega sakė, kaip viskas turėtų vykti, kad mes šiuo atžvilgiu esame griežti. Tačiau reikia pasakyti, kad mes nenaudojame ES pinigų ar bendradarbiavimo galimybėmis dėrėdamisi su Maroku. Mes norime, kad Marok, bendradarbiavimas su Maroku būtų atnaujintas, ko galima greičiau. Ir spręsti kartu migracijos problemą. E, abi pusės yra suinteresuotos tuo, kad bendradarbiavimas būtų kuo greičiau atnaujintas. Dėkoju.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 Voilà. Also, bis zum nächsten Mal. Ne? It's a challenging job. Yeah. Thank you. Mm. It was reserved for Herr hm? Brock. It was reserved. There was a paper here, so sorry. Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, zum nächsten Tag. Kolegos, Pereikime dabar prie kito darbo tvarkės klausimo. Pas mus atvyko šiandieną komisijos narys atsakingas už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą. Jis atvyko, kad pakalbėtų apie mokslo diplomatiją. Kodėl apie tai kalbame? Aš manau, kad diplomatijos mastai turėtų būti kur kas didesni, nei kalbant apie tradicinę užsienio politiką. Ir puiku, kad svarbu, kad ES interesai būtų tinkamai atspindimi ir jiems būtų tinkamai atstovaujama. Kad projektai būtų skelbiami, propaguojami, kad būtų užmesgami kontaktai verslo pasaulyje, mokslo pasaulyje. Pavyzdžiui, mes žinome, kad amerikiečiai yra labai, labai sėkmingai veikia šioje srityje ir yra pasiekę labai daug. Mes žinome, kad, pavyzdžiui, mūsų ambasadoriai labai aktyvūs ir jūs pats daug dirbote šioje srityje, aš kaip vokietis visuomet e, šiek tiek pavydžiu. Ir manau, kad turime tuo pasinaudoti Taip pat yra ir kultūrinės diplomatijos savoka, tai kaip ir susiję, bet e, vis tiek tai yra kitas dalykas ir mes galėtumėme ir apie tai pakalbėti. Užsienio kultūros politika galėtų būti labai vertinga, leidžianti reklamuoti mūsų ambicijas. Ir neturėtų būti siejama tik tai su grinaja diplomatija, mes ir apie tai galime pakalbėti. Taigi komisijos nariai, su malonumu dabar suteikiu Jums žodį. Dėkuoju, kad atvykote. Ačiū. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Almarui Brokui už tai, kad mane pakvietė. Aš manau, kad esu vienas iš pirmųjų už mokslą, mokslinius tyrimus, inovacijas atsakingų komisijos narių, kuris kreipsis į šį komitetą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad esu labai dėkingas už jūsų kvietimą, kadangi, kai aš padėjau darbą, tai mes pirmiausia galvojome, kokie būtų mokslinių tyrimų inovacijų tikslai per mano kadenciją. Ir mes pirmiausia išryškinome tris pagrindinės temas, tai yra atviros inovacijos, atviras mokslas ir atvirumas pasauliui. Atvirumas pasauliui ir yra tas esminis ramstis, kuris leidžia mums įgyvendinti strategiją mokslo ir inovacijų srityje. Ir aš norėčiau šiandieną pakalbėti apie tas idėjas, kurias kūrėme ir tai, ką mes darome siekdami atsiverti pasauliui ir daugiausia kalbėsiu apie mokslo diplomatiją. Esmė ta, kad šiandieną Europoje susidurime su unikalia situacija, tai yra įvairovės situacija, kai mes šiek tiek atsiliekame, pirmaujame lygnant su kitais, nes galime būti geriausi fundamentaliųjų tyrimų srityje, kuriuos po to verčiame inovacijomis. Taigi, mokslo diplomatija nėra naujas dalykas ES kontekste, tačiau aš manau, kad potencialu dar nėra tinkamai pasinaudojama. Ir viena problemų, kurią išryškina viena institucija, kuri labai gilinosi į šią temą, tai yra karal, karališkoji bendruomenė, kuri teikia, kad tai yra vis dar labai laki savoka, ta mokslo diplomatija, tai yra savoka, kuri vis dar formuojama, tobulinama ir aš norėčiau plačiau papasakoti apie tai, kaip aš įsivaizduoju mokslo diplomatiją ir kas man yra aišku. Tai man aišku yra keli dalykai. Pirmiausia, pasauliniai iššūkiai turi būti sprendžiami siekiant, siekiant globalių sprendimų. Ir šiandieną tiesa, kad nei viena valstybė, nei vienas asmuo, nei vienas mokslininkas pats savaime savo šalyje negali išspręsti jokios problemos. Ir vienas labai ryškių pavyzdžių, paliūdinčių tai, ką aš teigiu, yra štai, jeigu pažvelgtumėme į 1911 metus, kuomet parengėme pirmąjį dokumentą, kur parengėme e, teorinius dokumentus apie gravitacijos bangas, Einšteinas buvo vienas pirmųjų mokslininkų, kuris pradėjo apie tai kalbėti. O dabar 2016 metais dokumentas įrodantis, kad ši teorija yra teisi, jau yra su tuo susiję tūkstantis mokslininkų iš galybės valstybių. Taigi visiškai kitaip mokslas vyko prieš anksčiau praeitįje, lyginos to, kas, kas daroma dabar. Ir mokslo diplomatijos iššūkius mes turime spręsti iš trijų perspektyvų, trijose skirtingose srityse. Pirmoji sritis man būtų, kaip tiesti tiltus ir pagerinti tarptautinius santykius. Karališkoje visuomenė, draugija, karališkoje draugija tai vadina mokslas diplomatijai. Kitas dalykas, kaip spręsti globalius iššūkius, apie kuriuos kalbėjau, per mokslinius patarimus. Iš principo, mokslo nediplomatija. Ir trečias dalykas, tai yra mokslas diplomatijoje. Ir kitas dalykas - globalizacija, globalizacijos skatinimas per globalų į bendradarbiavimą. Ir tai čia būtų diplomatija mokslo labui. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kokie yra planai ir ką mes esame nuveikę dėl pirmojo, pirmojoje srityje, tiesiant tiltus per mokslo diplomatiją. Vienas, viena pirmųjų mano kelionių buvo kelionė pasirašyti svarbų susitarimą, tai yra asociacijos susitarimą su Ukraina dėl programos Horizontas 2020 gyvendinimo. Ir galiu pasakyti, kad tai buvo unikali galimybė ir aš mačiau visus tuos mokslininkus, tyrėjus iš Ukrainos, kurie, buvo tokie, kurie yra tokie talentingi, kurie įsilieja į mūsų programą, mums sako, pasakoja apie gerus programos aspektus, Dažnai to Europoje pasigendu, nes žmonės daugiausia kalba apie Horizontas 2020 kaip didžiausią gerą programą, bet kai nuvyksi tokią šalį kaip Ukraina, tu jauti, kad jie jums sako, kas yra svarbiausia. Ir jiems svarbiau nei pinigai yra tas tinklas, kurį mes sukūrėme. Toliau mes vykome kitur ir galėjome E, užmėgsti asociacijos sutartį su Tunisu šiais metais. Tai irgi labai svarbus momentas, kadangi tai ženklas rodantis, kad vėlgi tiesiamas tiltas į šalį, kuriai desperatiškai tas tiltas reikalingas. Bet šalia tų dviejų susitarimų, kurie buvo tikrai du labai svarbus susitarimai pas, pasirišti pastaraisiais metais, man atrodo, gal pats nuostabiausias tiltas, kurį mačiau ir kuriuo labai didžiavausi, tai pirmasis dalelių akceleratorius artimuosiuose rytuose. Kaip žinote, CERNas veikia Europoje, bet vienas dalelių akceleratorius Amane Jordanijoje veikia. Ir kai aš ten nuvykau, man atrodo, kad patyriau stebuklingą momentą, kadangi sėdėjau susitikime su mokslininkais iš Izraelio, kurie sėdėjo kartu su mokslininkais iš Palestinos, mokslininkais iš Irano ir buvo jie jaunuolis iš Pakistano, kuris savo doktorinį darbą pristatinėjo. Ir tada mes kaip mat, buvome stebėtojai ir vieni svarbiausių e, indėlių, indėlininkų ir įnašų įnešėjo į tą e, dalelių akceleratorių artimuose rytuose. Tai buvo labai svarbus projektas. Greitai lankysiuosi Irane, su vyriausiai galiotinė, kur mes tikimės perėti į kitą dialogo lygmenį mokslo srityje, kuriant atitinkamas priemonės. Ir dar trumpai, kalbant apie tuos tiltus, dar norėčiau paminėti vieną projektą, kuris yra mūsų ateities dalis, kalbant apie Viduržėmio jūrą. Tai yra Prima, tai yra mokslinio tyrimų projektas, kurį kūrėme kartu su Viduržėmio jūros regiono valstybėmis. Tai yra maisto ir vandens projektas, kaip mes kartu su Viduržėmio jūros valstybėmis galėtumėme atlikti daugiau mokslinio tyrimų maisto ir vandens sektoriuje ir sulieti tą sektorių su skaitmeniniu pasauliu. pasauliu. Ir man tai yra taip vadinamieji tiltai, kurie padarys poveikį ateityje, kalbant apie tinkamas sąlygas perėjimui į kitą bendradarbiavimo lygmenį šiose šalyse. Antrasis mūsų strategijos ramstis yra tai, kaip spręsti globalius iššūkius per racionalius mokslinius patarimus. Ir čia norėčiau pasakyti, kad pirmaisiais metais mes nusprendėme, kad reiks pereiti į kitą mokslinių patarimų lygmenį, kalbant apie Europą ir šiuo atveju Europos komisiją. Ir mes sukūrėme mechanizmą, kurį vadiname mokslinių patarimų mechanizmu. Tai yra septyni geriausi mokslininkai pasaulyje, kurie skiria laiko, kad dirbtų mums ir teikia, pavyzdžiui, duomenis ir įrodymus politikams įvairiose srityse. Ir, pavyzdžiui, jeigu mums reikia priimti sprendimą, jeigu komisija turi priimti sprendimą, mums reikia tų įrodymų, mokslinių įrodymų. Uh, ir kad sprendimas būtų priimtas jų pagrindų. Ir turime septynis iš geriausių, galiu pateikti pavyzdį, vienas iš jų yra buvęs, dabar jau ne, CERNO generalinis direktorius Dieter Roer, taip pat puikus matematikas iš Prancūzijos Cedric Villani. Taigi, galėčiau daugiau jų paminėti, tai yra tie žmonės, kurie skiria savo laiko tam, kad galėtų mums geriausius įrodymus, mokslinius įrodymus pateikti, kad jų pat mes galėtume priimti politinius sprendimus. Ir tai tikrai esminis dalykas, nes būtent taip aš ir suprantu politinių sprendimų prieimimą ateityje. Ir per pirmosius metus situacija buvo gan sudėtinga, nes ebolos krizė ištiko ir daug žmonių sakė, kad ebolos krizė reiškia, kad komisija negali greitai reaguoti. O čia reaguoti reikėjo greitai. Ir per du mėnesius mums pavyko valstybės ir privačias lėšas sutelkti 200 milijonų eurų sutelkti. Ir tie pinigai net ir nieks nežino, koks buvo tų pinigų pasiektas rezultatas. Aš norėčiau pasakyti, kad viena iš vakcinų, kuri buvo sukurta ebolos virusui panaikinti, buvo būtent finansuojama iš tų lėšų tai yra mokesčių mokėtojų ir privataus sektoriaus lėšai. Ta vakcina dabar e, klinikinių tyrimų stadijoje, antroje stadijoje. Ir kartais matome tokių gražių dalykų Europoje. Bet mes apie tai ne, nepasakojame, nekalbame apie tuos rezultatus. Ir aš manau, kad tą sritį irgi turime tobulinti, nes esame labai svarbus veikėjai surandant e, sprendimus ebolos e, virusui išnaikinti. Taip pat e, tarp vyriausybinė klimato kaitos komisija čia vėlgi mes esame tie, kurie mokslinio tyrimų generalinis direktorius, inovacijų generalinis direktorius, turi duomenis, kurie, kuriais naudojasi ši klimato kaitos komisija. Ir mes irgi galime tokiu būdu nuraminti politikus, kad kai mes deramės, tuomet viskas vyksta per tuos, su tais skaičiais, kurie, kuriais naudojasi klimato kaitos komisija. Ir tuos skaičius mes dažnai tai komisijai ir pateikėme. Ir per visą tą krizės procesą, beprecedentinę migracijos krizę, mes sukūrėme mokslas pabėgėliams tokį projektą ir aš norėčiau trumpai apie jį papasakoti. Čia bandoma suderinti susijęti institucijas, kurios nori padėti pabėgėliams, ar tai būtų mokslininkai, ar tyrėjai, kuriems reikalinga pagalba. Ir per pirmą savaitę šimtas institucijų sudalyvavo, akademinės institucijos, kurios buvo suinteresuotos padėti mokslininkams. Dabar yra 224 mokslinio tyrimo organizacijos, kurios suteikė galimybę mokslininkams pabėgėliams įsidarbinti. 34 tokie mo pabėgėliai mokslininkai jau yra užsiregistravę tame tinklapyje ir tai nedidelis kaip ir indėlis, bet tai buvo mūsų indėlis, bandant susijęti, su, supažindinti tuos talentingus žmonės, kurie dėje susiduria su beviltiška situacija. Ir galiausiai dar trumpai apie trečiąjį elementą, mokslo diplomatijos programos elementą, kurį vadinu diplomatija mokslui vis daugiau mokslo, mokslinių tyrimų vyksta už ES ribų, mums reikia gauti prieigą prie tų žinių. Ir čia mes esame nuveikę labai nemažai, bandant kaupti žinias iš visų pasaulio regionų. Mes, kai vyko septintoji mokslinio tyrimų programa, 170 valstybių dalyvavo toje programoje, penki, daugiau nei 5 tūkstančiai tarptautinių dalyvių buvo. Tačiau ši programa, jos tikslas išsiaiškinti, kur glūdi talentas ir bendradarbiauti su juo. Nes vienas įdomių dalykų, kalbant apie mokslą šiandieną, yra tai, kad, kaip, kaip jau sakiau, kalba eina ne apie vieną žmogų, bet ir ne apie vieną mokslą, mokslo sritį, kalba eina apie bendradarbiavimą, įvairių sričių ir įvairių žmonių bendradarbiavimą. Taigi mes su Kinija pasirašėme bendrafinansavimo mechanizmą, pagal kurį Kinijos vyriausybė apie 30 milijonų per metus skirs, o mes pasinaudosime Horizontas 2020 lėšomis ir irgi prisidėsime prie finansavimo. Tokiu būdu daugiau mokslininkų pritrauksime iš Kinijos ir taip pat mokslininkų iš Europos vyks į Kiniją. Tas pats padaryta su Meksika, Pietų Koreja, Japonija ir regionais Brazilijoje. Ir 2014 metais šių susitarimų bendra suma buvo 16 milijonų. Tai yra iš tiesų labai svarbus žingsnis, bandant į mokslo diplomatijoje numatyti globalų įramstį. Taigi, kaip daugelis jūsų žinote iš praeities, mes labai daug kalbėjome apie mokslinių tyrimų erdvę Europoje ir dabar turėtumėme perėti į kitą lygmenį, tai yra įvertinti globalų į mokslinių tyrimų globalėje erdvę. Ir pirmasis žingsnis šalia to mechanizmo, finansavimo mechanizmo, tai buvo sprendimas, kuris buvo priimtas 2015 met, metų birželio mėnesį būtent pereiti prie bendrosios mokslinio tyrimo erdvės su SELAK šalimis. Tokiu būdu sustiprinamas bendradarbiavimas su SELAK regionu ir kaip matome, rytai, vakarai bando sukurti tas globaliasias erdves, kur mokslininkai gali judėti, keliauti iš tarp įvairių pasaulio vietų. Tai yra labai svarbu siekiant geresnio mokslo. Taigi daug kas klausia, ar nebijote kad atiduosite žinias kitiems, o aš sakau, na, šiandieną, jeigu nesidalins informacija, tai jos, tai neturės mokslo. Reikia dalintis informaciją, reikia kurti tinklus. Ir ten gaunama informacija iš kitų, tu daliniesi savo žiniomis ir informacija ir tada atsiranda idėjos. Idėjos, aišku, yra kitas dalykas. Idėjas reikia apginti, nes tai yra tavo idėjos. Taigi, ponia Prokai, pabaigai norėčiau pasakyti, kad mokslo diplomatija yra įkvepiantis Europos istorijos elementas. Konve, trečioje konvencijoje buvo 54 metais patvirtinta prieš Romo sutartį. Ir šiandieną norėčiau tai paminėti tai, ką sakė Joseph Banks. Britanijos naturalistas, kuris bendravo su Benjaminu Franklinu. Po to, kai Franklinas pasirašė nepriklausomybės deklaraciją, jis tapo Junktinės karalystės priešu. Ir tas, tas naturalistas sakė, kad mokslas bus taikoje tik tuo met, kai politika bus karo būklėje. Taigi tiek norėjau pasakyti apie mokslo diplomatiją. Ačiū. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fraktion sich noch nicht gemeldet hat. Muito obrigado, senhor presidente, senhor comissário. Panas Asis. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Ačiū Jums už atliktą darbą. Ačiū um, už tai, kad tiek daug dėmesio skiriate mokslo diplomatijai. Kalbant apie diplomatiją, reikia suvokti, kad uh, yra pasipriešinimas kultūrinės diplomatijos pripažinimui, tačiau bet kuriuo atveju matome, kad mokslas vis dėlto yra diplomatijos dalis. Modernus mokslas e, priartina žmonės. Mes, pavyzdžiui, prisiminame, e, kas buvo kokia buvo susidariusi situacija, kai kilo biologinio ar cheminio karo grėsmė. Vis dėlto jūs sakėte, kad mokslas, mokslui reikalingas bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas tarp asmenų, kurie yra kilę iš skirtingų šalių ir tai e, kurtų mokslo diplomatiją. Dar vienas dalykas - konkurencija su kitomis e, valstybėmis. Laikausi nuomonės, kad tikrai e, aš, e, šioje srityje mes galime laimėti konkurencinę kovą, kadangi čia esame pasiekę daug uh, didesnės pažangos lygnant su, kita, su kitomis valstybėmis. Reikėtų skatinti bendradarbiavimą, pavyzdžiui, su Latino Amerikos šalimis Ir norėčiau užduoti Jums e, klausimą. E, ką mano valstybės narės apie e, mokslo diplomatijos projektą? Dėkoju. Ačiū. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti komisarui už jo kalbą ir už jo ryštą. Turiu vieną klausimą Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą su artimaisiais rytais, e, Kinija. Tai yra šalis, kurios, e, atvirai sakant, mokslo prasme atsilieka nuo ES. Taip pat jūs sakėte, kad na, reikėtų bendradarbiauti su Amerika, su Rusija ar su Indija. Kai kuriuose srityse Indija uh, E, vaidina lyderio vaidmenį pasaulyje. Tad norėčiau sužinoti, kokia yra dabartinė situacija. E, kalbant apie jūsų siūlomų bendradarbiavimą, ar kai kuriais atvejais tas bendradarbiavimas nebus e, nenaudingas Europos Sąjungai? Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už idėjas, su kuriomis pasidalinote su mumis. Aš turiu kelis klausimus. Viena vertus, aš pritariu tam, ką sakė e, kolega. Ir norėčiau atkaipti dėmesį, jūsų dėmesį į Viduržėmio jūros regioną. Kokia yra jūsų pozicija e, dėl to, kad būtų galima sukurti Erasmus programą Viduržėmio jūros regionui? Čia nėra vien tik tai finansavimo klausimas, tai yra ir labai svarbaus politinis klausimas. Ir ta idėja, jos tikrai laukia to regiono jaunimas ir, ir moks, mokslininkai. Taip pat jūs sakėte, kad Europos e, diplomatijoje atsižvelgiama ir, ir į mokslo diplomatijos elementus. Tačiau norėčiau paklausti, ar pakanka pasitikėjimo ir kokia platforma yra bendradarbiavimas su mokslininkais ir tyrėjais tam, kad būtų galima e, deramai apginti ES interesus. Dėkoju. Merci beaucoup. Thank you very much. Uh, so I'll, I'll start. Um, Ponas Mūdas. Aš kalbėsiu portugališkai, o po to į kai kurios klausimus atsakysiu prancūziškai. Taigi, ponoje Aseis, norėčiau padėkoti Jums už tai, ką pasakėte ir už tai, kad mums priminėte apie mokslo poveikį Tikrai labai svarbu, kaip jūs ir sakėte, suvokti, kad e, kai kuriais atvejais mes esame labiau pažengę e, nei kitos valstybės. E, Europoje yra 7 tūkstančiai mokslininkų. Iš viso 22 pasaulio, procentų pasaulio mokslininkų gyvena Europoje. Na ir reikia pasakyti, kad patys populiariausi ir labiausiai cituojami moksliniai straipsniai buvo parašyti europiečių mokslininkų. Laikausi nuomonės, kad na, reikės dar daug padirbėti, kad mes galėtumėm bendradarbiauti su skirtingomis valstybėmis narėmis. Kad būtų galima pasinaudoti tą mokslo diplomatijos iniciatyvą. Laikausi nuomonės, kad mokslo ministrai turėtų aktyviau dalyvauti e, diplomatijoje ir išsakyti savo nuomonę. Džiugu, kad aš esu pakviestas į vyri galiotinės mugerinį organizuojamus susitikimus, kur kalbamo šiomis temomis. Manau, kad nacionalinės vyriausybės turėtų daryti tą patį. Ir šią mintį išreiškiu savo vizitų valstybėse narėse metu. Užsienio reikalų ministerijos bei mokslo ministerijos turi bendradarbiauti. Pone Alijo Mari, e, norėčiau pasakyti būtent jūs klausėte apie JAV, kitas pasaulio vietas su Junktinėmis Amerikos valstijomis vyksta didžiulis bendradarbiavimas tarp um, įvairiose srityse, pavyzdžiui, visuomenės veikatos srityje. Mes uh, čia tikrai vykdome labai išsamų bendradarbiavimą su Nacionaliniu sveikatos institutu ir taip pat kaip, kaip mūsų partneriam mokslo srityje. Uh, ir kokias čia išvelgiu galimybės. Aš manau, kad Junktinės Amerikos valstijos skaitmenėje skaitmenėje srityje yra pasiekę labai daug puikių rezultatų ir tai dabar turi būti integruojama į tą tradicinę pramonę. Mes gal Europoje esame pažangesni tradicinės pramonės srityje, bet tie pasiekimai 4, pavyzdžiui, taškas 0 pramonė e, iš tiesų yra labai pažangi ir įdomi ir taip pat fizikos rytis. Europos Sąjunga fizikos pramonės prasme yra pirmaujanti, tačiau čia dar yra skaitmenis tas elementas, kur, kur gal stipresni amerikiečiai ir mes su jais bendradarbiaujame ir su JAV. Su tos bendros sumos nesocijuotomis šalimis, tai su amerikiečiais daugiausiai yra to bendradarbiavimo ir bendro finansavimo mastai yra patys didžiausi, patys didžiausi taip pat e, JAF labai prisideda prie e, mokslo e, pasiekimų Europos Sąjungoje, taigi tas bendravimas labai svarbus. O kalbant apie Rusiją, aš kaip tik ketinu uh, susisiekti su kolegomis ir ketinu vykti į Rusiją, kad būtų tęsiamas mokslinis bendradarbiavimas, jis yra istorinis bendradarbiavimas, jis turėtų būti plėtojamas toliau, o kalbant apie skaičius, septintos, mokslin, septintos mokslinių programų. Um, septintos mokslinio tyrimų programos e, sumas, tai iš tiesų tas bendradarbiavimas yra sumažėjęs e, ir sumos yra mažesnės bendradarbiavimo su Rusija. Toliau ponios Gabriel klausimai. Ji klausė dėl Erasmuso programos. Tai, kaip jūs žinote, aš esu Erasmuso produktas, tai labai didžiulis esu šios programos fanas ir aš perduosiu jūsų siūlymą Tiborno Braskis kolegai. Aš manau, kad tai yra vienas didžiausių ir įdomiausių Europos projektų skirtų jaunimui ir aš manau, kad visą tai, kaip mes galėtumėme prisidėti, padėti. Man pirmiausia, ta pagalba siejasi su Erasmuso programa ir aš perduosiu būtinai šią informaciją kolegai. Taip pat jūs klausėte apie apie mokslininkus. Man atrodo, kad dažnai jiems sudėtinga na, bendrauti. Aš su daugeliu mokslininkų bendrauju ir galiu pasakyti, kad labai sudėtinga jiems bendrauti, skleisti apie tai, ką jie daro, ko jie siekia, paprastai žodžiais e, tai paaiškinti, nes jie tikrai turi daug galių keisti pasaulį ir, kaip sakiau, tai yra šiandieną mokslininkų ir tyriejų karta, kurie pradeda jau daugiau bendrauti į mokslo inovacijų darbo tvarkę tai įtraukti. Bet yra naujas reiškinys, nes daugumoje vyriausybių, daugumai vyriausybių moksliniai tyrimai, mokslas nėra esminiai dalykai. Ir aš nesnį lankiausi ir Kinijoje ir mane nustebino tai, kad aš išklausiau dviejų pasisakymų, bet jie visuomet akcentuoja mokslo, mokslinių e, tyrimų svarbą ir reikšmę. Tai iš tiesų ta savoka ir tas požiūris yra labai svarbus, nes be mokslo, be inovacijų mes negalime pagerinti žmonių gyvenimo sąlygų. Dėkuoju. Dėkuoju komisarui už pateiktą informaciją ir aš manau, kad mes galėtume uh, pamastyti ir apie diplomatiją šioje srityje, ir apie kultūros politiką. Ir galbūt galėsime per kitą posėdį pakalbėti apie tai, kaip mes e, trauksime šios klausimus. Aš mielai dalyvaučiau tokiame bendradarbiavime. Dėkoju komisarė už dalyvavimą ir noriu palinkėti e,